Kolleginnen und Kollegen, ich äh, darf Sie sehr herzlich. Äh, Labas rytas, kolegos. Grüßen. Sveikinu Jūs atvykusius į šį posėdį. Dešimtasis darbo atvarkės klausimas - ES ir Rusijos santykių padėtis, pranešėjas Gabrielius Landsbergis. yra visada parlamentarų, kurie padaro savo valstybėse didelę politinę karjerą, taigi aš sveikinu Gabrielių tapus Lietuvoje e, partijos vadovu. Atrodo, kad ploja tik tai socialistai. Aptarsime labai didelės politinės svarbos e, mm, pranešimą buvo pateikta 463 pakeitimai, 32 kompromisiniai buvo parengti. Ir vakar buvo susitikimas su šešėliniais pranešėjais, tas susitikimas buvo pakankamai vaisingas ir yra vilties, kad šiuo pakankamai jautriu klausimu pavyks susitarti. Pranešėjau, jums žodis. Thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, kaip jau nekartą sakiau, tai viena iš sunkesnių užduočių e, renkti pranešimą dėl ES ir Rusijos santykių, turėdami galvoje visą informaciją, kuri yra mums prieinama, kurią turime ir kurią gaunama iš Ukrainos ar Maskvos ar kitų vietovių. E, atsižvelgėme į tai ir labai teisingai pasakėte, kad yra pateikta apie 500 pakeitimų 32 kompromisai parengti. Iš tikrųjų norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Diskusijos buvo sudėtingos, tačiau Susitarėme dėl maždaug 30 kompromisinių pasiūlymų, dar dėl kelių reikia pasiderinti, bet e, manau, kad tikrai bendradarbiavimo dvasia remdamiesi surasime bendrus sprendimus. Mes laikomės vieno svarbiausio principo, kad Europos Sąjungos, Europos parlamento žinia parlam, Maskvai turi būti labai aiški. Ir kad parengtume tokią aiškę žinę turime būti vieningi. Todėl e, šiam pranešimui e, reikalinga dauguma, daugumos palaikymas. Ir turėdame galvoje tai, kad dar yra laiko, manau, kad galėsime pasiekti kompromisų ir dėl kitų dalykų. Šio pranešimo pagrindas tai yra žinia. Žinia Rusijai, kad Europos Sąjunga stebi šios santykius atidžiai ir iš kitos perspektyvos nei anksčiau kad ES partnerystės bendradarbiavimo susitarimai, kurie šiuo metu galioja, apibrėžia ES ir Rusijos santykius, kad svarbiausi demokratijos ir žmogaus teisų principai, tai yra tie principai, kuriais turi būti grindžiami mūsų santykiai. Taigi būtų galima pasakyti, kad tų principų nesilaikoma. Šis pranešimas tai yra priminimas kad tie principai yra svarbus ir kad stebimas sustarimo gyvendinimas. E, teisės viršenybė, ankstesni susitarimai, kurie buvo sudaryti su Rusija iki įvykių Ukrainoje, jie turi, būti, turi galioti, jų turi būti laikomasi ir jų turi laikytis visi šioje žemynų dalyje. Suprantama, turime kalbėti apie paskatas Rusijai. Europos Sąjunga visuomet labai daug diskutavo apie tai ir mes galvojame, kokias paskatas galėtume pasiūlyti Rusijai, kad būtų galima sugrįžti prie dialogo ir prie bendradarbiavimo. Manau, kad Kadangi tikrai turėsime tų paskatų, tai labai svarbu pasakyti, kad mes ant darybų stalo dedame ne tik tas paskatas. Jeigu pati šalis neturi motivacijos, jeigu neturi, nenori laikytis mūsų bendrų susitarimų ar anksčiau padarytų sprendimų, tai e, tos paskatos gali būti tiesiog nenaudingos e, ir jų ir, ir nebus. Taigi esame tokioje kryškelėje. Viena vertus, jeigu būtų laikomasi Minsko susitarimų, jeigu Ukrainos teritorinis vientisumas būtų gerbiamas, jeigu bus, būtų gerbiama tarptautinė teisė, tai mes tuomet matytume išeiti kelią pirmin. Bet jeigu situacija nepagerės, jeigu Minsko susitarimas žlugs, tai ES turi galėti imtis kitų priemonių, kad e, galėtų stipresnę žinę nusiųsti Maskvai. Taigi, e, džiaugiuosi, kad kolegos pasirengė diskusijai ir norėčiau išklausyti jūsų nuomonę dėl šio dokumento. Ačiū dar kartą. Dėkojame. Žodis kolegai Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Tiesiog norėčiau pasakyti, pasveikinti mūsų pranešėją ir taip pat norėčiau padėkoti ir jam, ir šešėlinį, kitiems šešėliniams pranešėjams. E, iš tikrųjų, mes susitarėme dėl 32 kompromisinių pakeitimų ir manau, kad labai svarbu yra gerai baigti dėrybas tam, kad mes galėtume didelę balsų persvarą patvirtinti šį dokumentą, nes negalime leisti, kad tarp mūsų vyktų koks nors susiskaldimas. Aš manau, kad dabar paskutinėmis dėrybų minutėmis reikėtų padaryti viską tam, kad mes galėtume baigti šį darbą ir parengti gerus kompromisus, nes iš tikrųjų atliktas labai svarbus darbas ir liko tiesiog e, e, keli milimetrai, kuriuos mes turėtume dar įveikti. Ir tai, tikiuosi, kad darybos sėkmingai ir bus baigtos. Dėkuoju. Kiitoksia. Ilokseni huomasin, että täällä on suomen kielen tulkkaus. Dėkuoju. Man buvo labai malonu šį rytą pamatyti, kad aš galiu kalbėti savo gimtają kalbą ir kad ir iš suomių kalbos e, yra verčiama kitas kalbas. Pone pirmininkė, šis pranešimas yra nepaprastai svarbus. Pirmiausia, politinė prasme. Mes matome, kad kai kalbame apie ES ir Rusijos santykius, Europos parlamento vaidmuo yra svarbus. Ir e, ponas Landsbergis jau pasakė, kad e, šis dokumentas turėtų būti patvirtintas kuo didesnė balsų persvara. Europos Sąjunga sugebėjo kol kas laikytis e, bendros pozicijos, iš esmės bendros pozicijos Rusijos atžvilgių. Ir aš manau, kad mes turėtume elgtis nusekliai, mes turėtume reikalauti labai aiškiai, kad būtų laikomasi Minsko susitarimu. Labai griežtai to turime reikalauti. Be to nepamirškime ir ESBO veiksmų. Reikėtų kad ir Rusija pripažintų ESBO veiklą. Taigi mums reikia bendro požiūrio, bendros pozicijos ir kartu reikėtų įsigilinti į visas detalės, į visus niuansus susijusius su mūsų santykiais su Rusija. Mes turime numatyti ilgalaikius tikslus, plėtodami šios santykius. Labai svarbu yra nepamiršti štai ko. Mes turime reikalauti, kad Ukrainai būtų leista pačiai formuoti savo politiką, priimti savo politinius sprendimus, leisti jai įsilieti tarptautinę bendruomenę. Turime reikalauti, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės, kad būtų atkurta taika šioje šalyje, nes akivaizdu, kad e, dėl to, kas vyksta Ukrainoje, e, kyla grėsmė e, mums visiems. Be to turėtume dėrėtis su Rusija, nes yra nemažai sričių, kur mums sekasi labai gerai bendradarbiauti su, su Rusija. Ir tos rytis yra paminėtos dokumente. Ir iš tikrųjų čia reikia kalbėti ne vieną apie aukšto lygio dialogą su valdžia, bet ir mūsų santykius su paprastai žmonėmis. Mums reikia kūrybiškai žvelgti į savo santykius su Rusija. Mes siunčiame žinę Rusijos valdžios atstovams, bet aš manau, kad taip pat turėtume kreiptis ir į visuomenę. Tai, manau, yra labai svarbu. Nes be politinio, uh, oficialaus politinio dialogo mums reikėtų taip pat galvoti ir apie klimato kaitos politiką Iraną, terorizmą, tai yra kova su uh, terorizmu. Tai yra sritis, kur Europa ir Rusija turi bendrų interesų. Ir kaip jau minėjau ir anksčiau, mes turėtume daugiau bendradarbiauti su Rusijos žmonėmis. Ir manau, kad santykiai tarp Europos ir Rusijos žmonių turėtų būti stiprinami, plėtojami. O tai reiškia, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti tokioms programos kaip Erasmus, kaip partnerystė siekiant modernizavimo turėtume galvoti ir apie vizų režimo supaprastinimą, nes reikėtų ieškoti tų sričių, kuriuose galima būtų siekti įtvirtinti ES steigėjų pagrindinius principus. Gali atrodyti, kad kalbu labai abstrakčiai, arba kad dar nereikės nemažai palaukti, kol galėsime pasiekti tų tikslų. Mintis sukurti bendrą erdvę nuo Lisabonos iki Vladivostoko gali būti mūsų ilgalaikis tikslas. Dabar apie kompromisus. Aš pritariu pranešėjui, iš tikrųjų, būtų labai svarbu, jeigu mes sugebėtume nusiųsti labai aiškę žinę Rusijai. Ir todėl reikėtų kad, padaryti viską, kad šiam dokumentu galėtų pritarti kuo daugiau žmonių. Todėl turėtume vadovautis kompromiso dvasia. Nereikėtų tiesiog primesti savo nuomonės kolegoms. Nereikėtų galvoti, vien, kalbėti vien taip, mes galėtume pamokyti Rusiją. Taigi reikėtų atidžiai viską pasverti, reikia elgtis konstruktyviai, laikytis griežtos pozicijos ir skirti daugiausiai dėmesio toms rytims, kur mes gerai bendradarbiaujame. Nemanau, kad reikėtų manyti, kad izoliuodami Rusiją galėsime kažką išlošti. Ne, manau, kad reikia dirbti su Rusija ir dirbti konstruktyviai ir kūrybingai. Dėkuoju. Thank you, Chair. Uh, first of all, I would like... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Landsbergiui už puikų darbą Aš iš tikrųjų esu dėkinga už bendradarbiavimą. Nors mūsų posėdžiai buvo dažni ir pasižymėjo griežtomis sudėtingomis diskusijomis, man pasirodė konstruktyvus ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime kompromisų, nes aš sutinku su ponu Lansbergiu ir kitais kolegomis dėl to, kad mums reikia E, tokios stiprios, e, vieningos žinios apie ES aiškia poziciją dėl sudėtingų partnerių, o Rusija yra viena sudėtingiausių partnerių. Ir žinoma, norėtume, kad situacija būtų ideali, kad būtų bendradarbiavome taikiai, dėja, Dabartinė gana ilga Rusijos politika yra gana agresyvi ir kelia pavojų mūsų bendram saugumui. Todėl mūsų žinia turėtų būti labai tiksli ir aiškiai, kad mes e, nesutinkame su tuo, kad pažydinėjimas pažinėjimą tarptautinė teisė dėl suverenių šalių teritorinio vientisumo, primetant Rusijos politiką artimiausiams jos kaiminėms. Tačiau dar kartą kartuoju, aš tikiuosi, kad mes pasieksime gerų kompromisų. Tai yra įmanoma, galime susitikinėti tiek dažnai, kiek reikia, kad rastume būdą pasiūsti tokį vieningą signalą Rusijai. Ačiū. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu prisijungti prie komplimentų pranešėjai, nes esame tik tai per colį nuo labai plačiai remiamo kompromisinio teksto. Taigi tai yra didelis pasiekimas. Taip pat noriu pagirti kitus kolegas dirbusius šiuo klausimu. Kodėl tai yra taip svarbu? Manau, kad matote, kad tarp valstybių narių yra tam tikras nuovargis Ukrainos klausimo atžvilgių. Valstybėse narėse žmonės mano, ar mums reikia kalbėti apie tą Krymą, o aš sakau taip. Mes, parlamentas, turime būti kaip galima vieningesnis, kad ir Europos taryba, ir e, užsienio reikalų ministrų taryba žinotų, jog mūsų nuomonė vieninga ir mes norime, kad Rusija grįžtų prie tarptautinės teisės, pripažintų, kad Ukraina yra suvereni valstybė ir kad ji gerbtų tarptautiniu mastu pripažintas Ukrainos sienas, įskaitant Krymą. Jeigu Rusija ir priims tokią nuomonę, jie to nepadarys, tai pasakydama, bet e, savo veiksmais tuomet galėsime kalbėti su Rusija. Kalbėtis yra gerai, nes jeigu sprausime Rusiją į kampą, tai nieko neduos. Todėl aš manau, kad parlamento pozicija yra gyvybiškai svarbi ir, kaip sakiau, mes per sprindį esame nuo sustarimo ir tai reiškia, kad galime to sustarimo pasiekti. Ačiū dar kartą pranešėjai. Ačiū pirmininkė, džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie kolegų, teikdamas kad ši diskusija yra vaisinga ir dėkoju pranešėjai už tą sunkų darbą, kurį įsidėjo ne tik rengdamas tekstą, bet ir kompromisus. Iš tikrųjų, esame arti teksto, kuris susilauktų plačios paramos parlamente. Noriu pabrėžti keletą dalykų, du, tris dalykus. Žinoma, šios vienybės pagrindas yra paprastas. Mes sutarėme dėl pagrindinių dalykų, kad antrasis Minsko susitarimas turi būti vykdomas visų šalių iki jo visiškai įgyvendinama. Mes sutinkame, kad SBO vaidintų platesnį vaidmenį ir sutinkame, kad galų gale mums reikia kalbėti su Rusija. E, tuo galime pasiremti. Problema yra ta, kad sąrašas, tai yra, kurį mes teikiame, tai yra sąlygų sąrašas. E, Tas sąlygos priklauso nuo to, ką Rusija darys ar nedarys ateityje. Todėl to tekstas yra sudėtingas. Tai yra kompromisinis tekstas, todėl uh, ne vienas nėra visiškai jo patenkintas, tačiau tokie jau yra kompromisai. Norėčiau pabrėžti, kad mums vis dėlto reikia pakeisti e, savo požiūrį kai kurios dalykus parlamente. Jeigu pateiksime, parodysime daugiau geros valios kai kuriais aštriais klausimais, e, galbūt reikia suprasti, kad nebūtinai reikia apie viską griežtai kalbėti Rusijai. Tačiau e, jeigu suprasime, kad e, poreikis kalbėti su Rusija nebūtinai tarnauja Putinui, tai galbūt tada sutarsime dėl visų dalykų. Ačiū, ponė pirminkė. Aš sutinku su visais kolegomis. Taip pat dėkoju ir pranešėjui. Ir manau, kad turime siekti vieningo požiūrio. Mūsų frakcijai labai sudėtinga prisijungti prie kompromisų, nors mes čia dalyvaujame ir bandome įtraukti savo mintis, savo idėjas dėl ateities santykių su Rusijos federacija, rengiant šią kompromisinę rezoliuciją. Kodėl aš taip sakai? Aš manau, politiniam požiūriui santykiuose su Rusija ateityje svarbiausia yra ta dvasia noro dėrėtis dėl mūsų santykių. Sustelkiant 21 amžiaus problemos. Aš sutinku, kad SBO Minsko sustarimo vykdymas iš abiejų pusių Rusijos federacijos ir Ukrainos dėrybos E, e, imtis e, Rusijos visuomenės technologinio modernizavimo, ekonomikos modernizavimo Europos Sąjungoje, atsižvelgiant į visuomenės pokyčius ten. Tai yra dalykai, kur mes turime prisidėti. Čia tai yra svarbu ir darybose tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų mums trūko supratimo, kad artėjame prie tokios dvasios. Turime paspartinti darbą, pagilinti savo bendradarbiavimą, kad e, atsispindėtų mano frakcijos pozicija šio klausimu. Taip pat aš aiškiai sakau, kad mes nemanome, kad iš ansinės sąlygos e, politinė, politinė prasme prisidėtų prie naujų santykių pradžios tarp ES ir Rusijos federacijos. Tai tiesiog už, užtrenks duris, o ne atvers jas. Uh, like join... Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie sveikino pranešėją ir džiaugiasi šešėlinių pranešėjų darbu, kadangi iš tikrųjų darbas yra sudėtingas, labai svarbu užsitikrinti komitetų narių paramą ir žinoma daugumą plenarnėje sesijoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šitas pranešimas nėra nukreiptas tik į Rusiją pasakant, kaip mes vertiname mūsų tarpusavio santykius, bet jisai pranašus, panaš, svarbus ir visai Europos Sąjungai, kadangi mes, parlamento nariai, turime išreikšti savo požiūrį į dabartinių santykių raidą. Aš norėčiau pabrėžti, kad šiame pranešime labai svarbu vengti tokių formuluočių ar tokių pasakymų, kurie leistų juos interpretuoti Rusijos propagandistų lūpomis. Ir kad tiesiog mes turėtume laikytis ir toliau principo, pagal kurį būtų siekiamas dialogas ir santykių su Rusija atnaujinimas. Todėl labai aiškiai reikia pasakyti, kad e, sienų klausimai, Ukrainos galimybė kontroliuoti savo sienas yra viena iš svarbiausių mūsų gerų santykių prielaidų, kadangi Rusija gali uh, labai laisvai traktuoti nekonkrečias nuostatas. Kitas dalykas, reikėtų vengti smulkmenų. Nereikėtų nurodyti detaliai, kai kalbame apie užsienio politikos iššūkius ir kai kalbame apie tai, kad reikia ieškoti kelių bendradarbiauti atskiruose e, sektoriuose, pavyzdžiui, vizų režimo sušvelnimo srityje. Todėl labai sunku kalbėti šiame kontekste apie vizų režimo sušvelninimą. Dėkoju, mano nuomonė pranešimas yra geras. Kolegin, kolegin, jetzt... Gerbiami kolegos, mes turėtume truputį paskubėti, kad galėtume baigti iki 10.30. Todėl prašau apsiriboti savo, apriboti savo pasakymo laiką. Fleckenstein. Labai laiku pasakėte, įspėjote prieš man gaunant žodį, kad reikia kalbėti trumpai. Žinoma, galima diskutuoti, ar šiuo metu reikalingas toksai pranešimas. Tačiau šita diskusija yra nieko neverta, kadangi jau seniai apsisprendėme, jog toks pranešimas yra reikalingas. Šios situacijos įvertinimas, mano nuomonė, yra, mano nuomonė yra tinkamas. Tačiau yra dalykų, dėl kurių nuomonės išsiskiria. Kaip ta aiški žinia turėtų atrodyti? Visiems aišku, kad reikalinga aiški žinia, tačiau puikiai suvokdami, kad labai sunku taryboje susitarti dėl vieno vardiklio, kadangi interesai yra skirtingi, niuansai yra skirtingi, kitaip žvelgiama į situaciją Rusijoje ir santykius su Rusija. Todėl mes turėtume išsaugoti tai, kas yra suformuluota kaip labai trapi bendra nuostata. Pirmiausia, reikėtų ypatingą dėmesį kreipti Minsko susitarimo laikymusi. Būčiau pasakęs daugiau už daugiau, mažiau už mažiau, tačiau tai yra procesas. Procesas turi prasidėti, jeigu Rusija žengtų žingsnį ir mes žengtume žingsnį. Pranešėjas sako tik tada, kai viskas bus padaryta arba pasiekta. Kai paskutinis Rusijos kareivis ar administracijos pareigūnas iškels koją iš Ukrainos. Tada mes pradėsime e, e, konstruktyviai e, kalbėtis. Tačiau tai yra ta linija, kuri buvo nubriežta taryboje. Bet mes negalėtume jos laikytis ir pritarti, kadangi reikėtų ieškoti kitokių, labiau kompromisinių formuluočių, nes parlamento susitarimas apskritai nieko nereiškia, jeigu tai bus tik tai vienos parlamento, vieno parlamento nuomonė, mes turime laikytis bendros nuomonės ir e, Germas Tansbergį norėčiau pasveikinti tapus partijos pirmininku. Ir žinoma, gal nu, po to padidės ir jūsų nusiteikimas kompromisui. Um, Ačiū pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti Pūną Landsbergį parengus tokį pranešimą ir mūsų kolega Ir jūsų senelis būtų labai patenkintas būdamas posėdėje. Ir tai iš tikrųjų autoritarinė propagandinė šalis, kuri siekia plėsti savo įtaką, kurti savo ekonominę erdvę, e, kurti Eurazijos sąjungą ir stengtis nutolinti Ukrainos ryšius su Europos Sąjungą. Kalbant apie Minsko susitarimą, aš e, galvoju, ar Rusijos remiami separatistai, ypač Putinas, e, sustos Dombase. Kas bus toliau? Suprantama, ES neturi leisti Rusijai e, dalyvauti DCF, tai, DCFTA dėrybose su Ukraina. Suprantama, didėjančios naftos kainos, rubel, rublio vertės kritimas irgi turės įtakos. Tačiau e, vis tiek tai netrukdo siūsti raketas į Iraną ir ilgojo nuotolio ginklus į Argentiną. Ir mano šalis, Junktinė karalystė, iš tikrųjų yra susirūpinusi, e, nes Kameronas yra pasirengęs mesti iššūkį Putinui tikimasi, e, kad e, Graikija ir kitos šalys nutoltų nuo bendro susitarimo. ES komisija taip pat nagrinėja Gazprom atvejį ir visai neseniai e, buvo planuota sustabdyti Slovakiją, priimant sprendimus susijusius su nafta, nes Rusija žino, kad E, Ukrainai tai reikštų didesnį saugumą. Taigi e, mes ir EKR mes turime vieningai e, kovoti su Rusijos agresija, ne tik Ukrainoje, bet ir kitose šalyse. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pritarti visiems kolegoms, kurie teigia, kad e, šis dokumentas jau yra, tampa vis labiau priimtinu, tai yra akivaizdžios pastangos e, ir frakcijoms bus vis lengviau pritarti, kai kalbame apie mūsų santykių su Rusija Tai Ukraina vis tiek yra svarbiausias klausimas, akivaizdu, bet tai nėra vienintelis dalykas, vienintelis e, dalykas, per kurį mes turėtume vertinti savo santykius su Rusija, nes yra ilgalaikiai interesai ir e, noras kurti stiprinti santykius su Rusija. Per paskutinę plenarinę sesiją Strasbūre E, jau nekalbant apie politinę žmogžudystę Kijeve, mes tikrai turėjome pareikalauti didesnio įsitraukimo į tyrimus, kad būtų nustatyta, kas ten įvyko, atsižvelgiant į mūsų ir mūsų santykius su Rusija ir įvykstančias diskusijas. Norėčiau labai trumpai pasakyti keletą dalykų. Puiku, kad mes minime įšaldytus konfliktus, e, kuriuose dalyvauja Rusija arba kūrė tuos konfliktus arba yra tik veiksnys. Mes turėtume daugiau apie tai sužinoti ir sukurti ES veiksmų planą, kad ES galėtų veiksmingiau dėti pastangas siekdama išspręsti išaldytus konfliktus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, jog susitelkėme ties pilietinės visuomenės klausimais ir ties tais asmenimis, kurie stengiasi surasti alternatyvę politiką, kalbant apie Rusijos santykiai su kitomis pasaulio šalimis. Maničiau, kad rezoliucijoje E, skirtoje propagandai ir kovai su propaganda yra per daug palikta erdvės. Nenorėčiau labai detaliai e, to komentuoti. Absurdiška, kad minime programas rusų kalba, e, kurios yra skirtos demokratinių šalių mažumoms nes e, demokratinėje visuomenėje visų demokratinių šalių pareiga yra renkti, transliuoti programas mažumų kalbomis ir tai yra mūsų visų bendra atsakomybė. Galiausiai kalbant apie geostrategiją, tai yra pasaulinio lygio žaidimas ir jis labiausiai atitinka didžiųjų žaidėjų interesus. E, tai reikia turėti galvoje ir yra, žinoma, ir kitų geostrateginių interesų ir kai jiems iškyla grėsmė, jos reikia ginti. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjui. Aš pritariu kolegoms, kurie pasisako už tai, kad reikia siekti daugumos. Aš manau, kad pabaigoje mes ją ir užsitikrinsime. Norėčiau pasakyti, kad tie, kurie yra sužavėti arba finansuojami Putino politikos šiame parlamente, nebūtinai pritars šiam pranešimui, juos, ko gero, nereikėtų atsižvelgti. Plenarnėje sesijoje reikėtų siekti 500 plus e, vieno balso ir, man atrodo, tai turėtų būti mūsų tikslas išvalgytis į ekstremales dešinėsias ir kairiasias jėgas nevertėtų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Minsko susitikimų įgyvendinimas turėtų būti mūsų santykių su Rusija gerinimo prielaida. Ir Minsko sutarimus reikia įgyvendinti be jokių e, nuolaidų. Mes e, parodėme pakankamai daug lankstumo prieš sutikdami su uh, E, laisvos prekybos susitarimo įgyvendinimą su Ukraina. Tačiau reikėtų kol gero aiškiai pasakyti, kad Rusija konkrečiai neįrodė, kaip tas susitarimas su Ukraina paveiktų arba e, neigiamai paveiktų Rusijos ekonomiką. Tai, kas mm, mm, yra įmanoma įgyvendant susitarimą turėtų būti pabrėžta, tačiau pirmiausia reikėtų e, reikalauti, kad status quo būtų vėl sugražintas. Tai yra, kad Rusija grįžtų į e, teisės valstybių bendryje. Thank you, colleagues. Uh, I appreciate the... Ponas Sala, ačiū kolegos. E, tikrai Dėkoju kolegai Landsbergiui, nes labai sunku pasiekti bendro susitarimo, kalbant apie tokį sudėtingą dalyką kaip ES ir Rusijos santykiai. Manau, kad mes neturime e, kalbėti tik apie situaciją Ukrainoje ir problemas dėl Ukrainos. Tai yra labai svarbus dalykai, bet ES ryšiai su Rusija, ir aš dabar kalbu apie užsienio reikalų klausimus, ne apie ekonominius klausimus, tai yra susiję ir kitų šalių santykiais su Rusija. Taigi mes turime įtraukti ir kitų šalių patiriamas problemas. Ir aš turiu galvoje tą šalis, kurios yra Rusijos pasienyje. E, šis klausimas neturi apsiriboti tik Ukrainos problemą. Antroji pastaba tokia, mums reikėtų e, galvoti apie santykius e, Rus, Europos parlamento santykius su Rusija. Mes turėtume galvoti apie visą Europos politiką. Kai prasidėjo Vilniaus procesas, Tai jis parodė, kad Europos Sąjunga yra tokia patraukli Rusijos kaimininėms šalims, kad jos norėtų pasirinkti europinį kelią, bet tai keistų geopolitinę situaciją ir mūsų santykių su Rusija. Tai reiškia, kad ES turi būti pasirengusi tokiam geopolitiniam pokyčiui, o matau, kad taip nėra. Pavyzdžiui, Mes vis dar didžiuojamės, kad naudojamės tais minkštaisiais, minkštosiomis galiomis, bet jos nepadeda žengti tikrų geopolitinių žingsnių link Rusijos. Mes turime pasikeisti viduje Europos Sąjungoje, turime pereiti nuo tų minkštųjų, minkštosios galios prie kietosios galios, pavyzdžiui, turėti Europos armiją. Arba, kalbant apie energetinės sąjungos problemą, mes skundžiamės, kad esame ne vieningi, bet kad būtume juoni, vieningi, tai neturime Rusijai į rankas įduoti tokio įrankio, kuris padėtų su atskiromis valstybėmis narėmis sudaryti skirtingas sutartis dėl energijos teikimo. Uh, E, būtent todėl e, ES komisija arba kitos institucijos turi būti įgaliotos sudaryti sutartis ES vardu su Rusija dėl e, energijos teikimo. Tai yra tam tikras iššūkis ir mes turime labai greitai jį atliepti. Ir paskutinė pastaba. Negalime uždaryti durų E, šiame pranešime turime palikti atviras galimybės, tai reiškia palikti pakankamai erdvės, kad Europos sąjungos vadovai galėtų dėrėti su Rusija, bet palikti erdvės ir tam, kad Ukraina ir kitos šalys galėtų diskutuoti su Rusija ir įveikti problemas. Ačiū, ačiū pirmininkė. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. E, ja... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai, ponu Landsbergiui, už labai gerą tekstą. Ir taip pat norėčiau padėkoti Jums ir apie tai, kad Jūs kalbate apie santykius Rusijos geopolitinių aspektų. Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai be abejo neapsiribojo vien situacija Krymo situaciją. Reikėtų mums galvoti apie kur kas platesnį kontekstą, reikėtų atsižvelgti į bendrą Rusijos požiūrį į savo kaimynus. Apie tai aš ir norėčiau pakalbėti. Be abejo, turėtumėme kreiptis į Rusijos visuomenę. Tam, kad mes galėtume suvokti, kokia yra Putino režimo prigimtis. Tai yra pusiau autokratinis režimas, bet jis sukūrė tam tikrą visuomenės dalis. Tai yra posovietinis režimas. Ir matome, kad tarptautinė arena Rusija taip pat elgėsi kaip sovietiniais laikais. Iš esmės, jie e, taiko sovietinį mentalitetą. Ir žmonės ir toliau masto kaip Sovietų sąjungoje. Jie nori atkurti didžiąją valstybę. Ir aš manau, kad mes turėtume galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, apie ilgalaikę žinę. Ir turime pasmerkti Putino valdymą būtent kaip autokratinį režimą. Europos Sąjungoje mes daug kalbame apie vertybės. Ir aš manau, kad jeigu mes sugebėtumėme pasmerkti komunizmą, tai būtų dar vienas įrodymas, kad mums tos vertybės iš tikrųjų rūpė. Būtų paprasta, jeigu čia būtų kalbama tik tai apie komunizmą, bet problemų yra pakankamai daug, negu tik, ne tik komunizmo pasmerkimas. Uh, Ponas Aštrevičius, dėkoju. Pirmiausia, Aš norėčiau kreipti, pasveikinti pas mūsų atvykusius nacionalinių parlamentų atstovus, kurie dalyvauja jau šioje diskusijoje. Ir dabar norėčiau pasveikinti Gabrielių, kuris parengė šį dokumentą. Ta, tokį, kokį jį matome dabar, dirbti nebuvo lengva. Kažkas sakė, kad tai bus dar vienas dokumentas apie Rusiją, bet ne, turėtų būti kitaip. Šis dokumentas turėtų nusiųsti labai aiškiai žinę ir Rusijai, ir Rusijos žmonėms. Ir reikia aiškiai suformuluoti tą žinę. Be abejo, ta, tolesnės agresyvus Rusijos elgesys kaimynų atžvelgių panašu, kad nesikeičia. Mes galvojame, kad viskas ir baigsis Ukraina, tačiau ne. Mes uh, norime e, sujungti savo šalies ir Švedijos energetinės sistemas. Ir kągi daro rusai? Jie atplaukė su savo kariniais laivais e, Baltijos jūroje ir trūkdo mums. Aš paklausiu, aš galiu paklausti, tai kodėl jie trūkdo mums? Ar tai prieštarauja jų strateginiams interesams? Kodėl jie e, neutraliuose vandenyse vaidina, žaidžia strateginius žaidimus? Taigi ši šalis tiesiog elgėsi agresyviai ir turime tą suvokti. Toliau, rusai taip pat šiuo metu stiprina saugumo politiką. Ar iš tikrųjų jiems to labiausiai šiuo metu reikia? Nuvažiuokite į kaimus, pažiūrėkite, kaip atrodo keliai, kaip žmonės gyvena tenai. Gal jie turėtų daugiau dėmesio skirti ekonominiam, ekonominiams klausimams. militarizavimas šalies viduje. Ta taip pat akivaizdžiai matome. Ir tai nėra vien žaidimai. Taigi mes matome, kokiu keliu žengia šiuo metu Rusijos federacija. Ir mato, suprantame, kad mūsų santykių ateitis yra neaiški. Todėl mūsų žinia turėtų būti labai uh, lanksti, aiški ir nususta vieningai. Ir manau, kad visos frakcijos turėtų dėl to susitarti. Ir jeigu mes nepas, nepakeisime, nenusiusime tos aiškios žinios, niekas nepasikeis. Na, šiandien dar turėtume aptarti ir Turkijos pažangą. Todėl norėčiau paprašyti, kad jūs kalbėdami neviršytumėt pusantros minutės. Pone Harms, Aš žinau, kad jį visuomet gali kalbėti, išsitekti jai skirtą laiką. Pirma, mano manimu, šio, po šios rezoliucijos neturėtų sudaryti įspūdis, kad reikėtų nusigręžti nuo taryboje pasiekto susitarimuoje. Be to, ši tema buvo nagrinėjama ir vadovų tarybos susitikime ir Tuo metu buvo pasakyta, kad mūsų santykiai su Rusija tiesiogiai priklausys nuo Minsko susitarimo e, įgyvendinimo. Čia pasakyta, kad should be linked, e, tačiau iš esmės tas ryšys turėtų būti privalomojo pobūdžio tiesioginis, tačiau jeigu grįžtume prie įvykių rytų Ukrainoje, negalėtume konstatuoti, kad einame palankę kryptimi. Ir tai reiškia, kad mes turime daryti spaudimą, kad Minsko 2 susitarimai būtų įgyvendinti, kadangi daugelįje Ukrainos rytinių regionų ir išlieka tolesnių veiksmų, karinių veiksmų eskalavimo galimybę ir be to SBO negalėjo atlikti savo misijos šiuose regionuose. Be to būtų labai negerai, jeigu mes entuziastingai imtume kalbėti apie sušvelnintą vizų režimą su Rusijos federacija, turint omenyje, kad Rygoje negalėsime pasiekti E, nu, pasiūsti aiškaus signalo šiuo klausimu Ukrainoje. Tuomet Ukraina būtų labai nuvilta. Tai būtų netinkamas žingsnis, jeigu tiesiog paliktume Ukrainą ištiesta ranka, o Rusijos piliečiams, nors jiems tai yra labai sieknes dalykas, duotume labai daug žadančių e, pažadų. J'ose espérer, président, que j'aurai droit. Aš norėčiau tikėtis, ponia pirmininkė, kad jūs suteiksite man tiek pat laiko, kiek ir kitiems kalbėtojams. Pirmiausia, norėčiau tris minutės, prašau man suteikti. Tris minutės kaip ir kitiems. Prieš suteikdama žodį poniai Harms aš pasakiau pusantros minutės. Pone pirmininkė, jūs taikote labai keistą metodą. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad labai teigiamai vertinu ponio Landsbergio darbą. Kai mes pirmą kartą susipažinome, jis labai gražiai, elegantiškai mane kreipėsi. Ir aš norėjau, kad mūsų diskusija, kad diskusija tarp Ukrainos ir Rusijos būtų gerai subalansuota jis man parodė, kad jisai nesiekia tokio subalansuoto požiūrio. Mes negalime pasiekti kompromisų dėl šio pranešimo, dėl to, kad jis nėra gerai subalansuotas. Jisai neatspindi tikrovės, jisai neats, nepasako, kokia yra realiai situacija santykiuose tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Jis, ne, jis nekalba apie, realiai apie situaciją Ukraine. Mes pamirštame, kad mes E, vakarai Iranės ir e, Libijoje, Serbijoje, Sirijoje taip pat elgiamės e, šališkai, kai žinome, kad buvo imtasi, kad mes pasitelkėme neva tautinių valymų teoriją tam, kad vykdume, subombarduotume Serbiją. Ir finansavome taip pat ir kai kurias grupuotės. De, Minsko susitarimai. Jūs visiškai nenorite matyti, kad Kievas visiškai nepaiso šių susitarimų. Jūs kalbėjote apie rusų nu, nužudimus, bet jūs pamiršote apie tai, kad ir Ukrainoje žudomi žmonės. Jūs nuolat pamirštate. Kalbėtos yra nutrauktas. Pirmininkas. Žodis suteikimas ponui Mamikins. Liotą. Ponas Mamikins, ačiū pirmininkė. Aš pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, mėly kolegos, aš e, manau, kad Lizos Jakonsari, socialistų ir demokratų frakcijos šešėlinės pranešėjos pozicija yra man primtina. Manau, kad neturėtume bandyti mokyti Rusijos. Žinome, kad ta šalis nėra ideali. Įstatymų ir tvarkos prasme. Tačiau jeigu mes bandysime pamokslauti iš aukšto žiūrėti į Rusiją, žinome, kaip tai, kuo tai baigsis, jokio rezultato nepasieksime. Taip pat yra problemų susijusių su saugumu ir turime ir toliau dirbti e, kartu su Rusija, pavyzdžiui, dėl brandolinio kūro tiekimo kai kuriams ES šalims, pavyzdžiui, Bulgarijai ir kitoms, kurios turi brandolinių jėgainių. Taip pat sakyčiau, kad Putino režimas ir 140 milijonų Rusijos gyventojų yra du skirtingi dalykai. Kartais smerkdami Putino režimą baudžiame Rusijos žmonės. Ačiū. Papet. Thank you very much. Um, this draft report is very Ačiū, pirmininkė. Šis parinktas dokumentas yra labai aiškus ir šiuo metu labai reikalingas. Aš tikrai tikiuosi, kad Europos parlamentas galės aiškiai žinia nusiųsti Europos vadovų tarybai, kai jie birželio pabaigoje, kai vadovai birželio pabaigoje kalbės apie tolesnį ES politiką Rusijos atžvilgių ir kalbės taip pat ir apie galimybę pratesti ribojamasias priemonės ir sankcijas. Ir antra, ir ko, ko gero svarbesnė mūsų auditorija, tai yra Europos visuomenė. Nes e, jiems taip pat būtų įdomu žinoti, kaip Europos Sąjunga ketina elgtis toliau su Rusija, atsižvelgdama į uh, Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Bet aš manau, kad e, rengdamiesi balsavimui dėl šios e, rezoliucijai, dėl šios rezoliucijos mes e, sugebėsime kalbėti ir apie žmogiškus dalykus, pavyzdžiui, apie da, lakūnės Savčinko pagrobimą ir apie Estijos piliečio laikymą kalėjime. Maskvoje. Taigi aš manau, kad tas, ta žmogiškoji dimensija taip pat turėtų būti atspindėta mūsų darybose. For you too? Microphone, Mr. Va, uh, Gala. The... Žodis, sakykimas, ponui Landsbergiui. For... Ačiū. Pirmininkė. Dėkuoju Jums e, už išsakytas e, nuomonės, dėkuoju šią diskusiją, išgirdau įdomių minčių ir norėčiau kai kurias iš jų pakomentuoti. Pirmiausia, visuomet yra malonu girdėti, kai kažkas sako daugiau už daugiau, mažiau už mažiau. Aš manau, kad iš esmės mes galėtume da, sutarti, kad kiekvieną kartą, kai kalbame apie Rusiją, visuomet atsinga tai, kad mes duodame daugiau už mažiau ypač dabar. Ir dabar mes nesame tikri dėl to, ar bus laikomas Minsko susitarimu. Panašu, kad situacija da vietoje da neteikia jokių vilties ženklų. Mes žinome, kas įvyko Kryme ir da, kalbame daug apie nepripažinimo to, kas įvyko. Ir kiekviena kalba, kai kalbame apie tai, kad reikia iš naujo pradėti santykius su Rusija, reikėtų nepamiršti, kad Europa duoda, siūlo daugiau, o duoda daugiau, o Rusija net ir nesisingia nieko mums duoti mainais. Be abejo, apie tai galima kalbėti, bet kalbėti reikia atsargiai. Tam, kad nenusistume keistos žinios Rusijai, uh, ir kitoms regiono šalims, kurios beje atidžiai stebi e, visus įvykius. Diskusijoje jau buvo paminėta, kad Europa turėtų po visų šių įvykių tapti e, stipresnė sąjunga. Ne tik stipresnė, bet ir atsparesnė, bet kokiems galimiems įvykiams ateityje. Mūsų vienybė kurią beje parodėme, kai patvirtinome sankcijas, yra įmanoma. Ta jau rodėme. Ir aš manau, kad tai taip pat ir nurodo tolesnį mūsų kelią. Kai, kaž, kai kas pasakė, kad mes neturėtume pamokslauti d, d, Rusiją, aš manau, kad šiandien nekalbam apie jokius pamokslus, mes kalbame apie taisyklės. Taisyklės ir laik, reikalavome, kad taisyklių būtų laikomasi santykius su visomis šalimis, su JAF ar su, kito, ar su Rusija ar su kitomis šalimis. Taigi kalbame apie taisyklių laikymasi ir teisė, teisinės valstybės e, principą. Ir mes sakome, kad jeigu mes laikomės taisyklių, tikimės, kad jų laikysis ir mūsų partneriai. Taigi čia nepamokslaujame. Ir jei kas nors galės pasimokyti iš mūsų patirties iš mūsų pozicijos labai puiku, bet čia mes kalbame iš esmės apie principus. Mes vis dar deramės dėl kompromisų ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Ir kitą savaitę tikiuosi, kad sėkmingai vyks balsavimas užsienio reikalų komitete. Ir dėkuoju Jums už diskusiją. So a... Aš manau, kad mums pavyks susitarti dėl kompromiso. Jeigu aš gerai supratau diskusiją, aš manau, kad visi kolegos sutelks pastangas ir kartu sieks kompromiso, kadangi kompromisinė žinia yra e, veiksmingesnė e, žinia ir jeigu nedidelė daugumą priimtume šitą pranešimą, tai tuomet šitos žinios veiksmingumas sumažėtų. Gegužės 11 bus balsuojama dėl šio pranešimo. Dar turime pakankamai daug laiko susitarti dėl jo. O dabar kitas pranešimas - komisijos ataskaita dėl Turkijos padarytos pažangos. Kati Piri pranešėja ir iš karto suteikčiau ją į žodį pristatyti pranešimą, tačiau norėčiau priminti, kad e, po to mes dar diskutuosime su nacionaliniu parlamento atstovais ir todėl prašyčiau diskutuoti trumpai, pasisakyti neilgiau kaip pusantros minutės. Nebūtinai kiekvienam reikia kartoti tuos pačius dalykus, tuo labiau, kad mes dar turėsime progos apie tai kalbėti. Prieš pristatydama šio pažangos ataskaitos tekstą norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjim, taip tai bendra pirmininką GPC grupėje, taip pat sekretoriato atstovai, atstovams. Sausio mėnesį mes pasikeitėme mintimis apie pirmąją pažangos ataskaitos versiją, o po to mm, buvo diskusijos vyko ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Niderlandė. Todėl labai svarbu derantis dėl ES ir Turkijos mm, santykių. Mes turėjome pakankamai daug susitikimų ir dėl pranešimo buvo pateikta 23 kompromisiniai pasiūlymai. Pirmoje redakcijoje ir kolegų pasiūlymuose nėra tam tikrų nuorodų. Pavyzdžiui, į saugumo duomenų rinkinį kuris yra rengiamas, dokumentų rinkinį, kuris yra rengiamas Turkijoje. Taip pat Turkijos ombudsmenas atkreipė dėmesį į tai, kad bus rengiami nauji teisės aktai, bet, bet HDP buvo nurodyta, kad PKK bus suteikta daugiau galimybių, tai reiškia, kad vyriausybė ieško tvaraus sprendimo e, dėl kurdų bendrijų, bendruomenės keliamo klausimo. Be to, 19 kompromisas yra pasiūlytas kaip atskiras. Jame yra sakoma, kad Turkijos užsienio reikalų ministras turi būti kviečiamas į užsienio reikalų ministro susitikimus ir taip pat tai padėtų sustiprinti struktūrinį dialogą, pavyzdžiui, gynybos srityje. Kalbant apie 20-ąjį pakeitimą dėl Kipro ekonominės zonos ypatingos reikšmės, su šešėliniais pranešėjais buvo sutarta, kad bus kreiptasi su klausimu į komisiją, bandant išsiaiškinti, kokios dalys uh, susijusios su šita e, autonomija įeina į darybinių skyrių kontekstą. Tačiau iškyla dar ir kitų klausimų. Pavyzdžiui, e, dar reikėtų toliau su komisija diskutuoti. 21 pakeitimas dėl ryšių su Kipru. Apskritai dar bus balsuojama dėl šito teksto atskirai. Aš norėčiau padėkoti turkų Kipro lyderio nuomoniai dėl klausimo sprendimo ir dėl siūlymo grįžti prie darybų stalo. Aš taip pat norėčiau kreiptis į šėlius pranešėjus, kad jie padėtų man suformuluoti naują teksto redakciją. Dėl kitų pasiūlymų esame artimi, arti kompromiso. Neseniai mes parlamente primė e, rezoliuciją dėl šimto, e, šimto metų jubiliejaus paminėjimo, metinių paminėjimo po armenų genocido. Kodėl mes e, ėmėmės atskiros rezoliucijos šiuo klausimu? Būtent dėl to, kad per pasuosius dešimt metų uh, Parlamentas vadovaujasi nuostata, kad nereikėtų šio klausimo sieti su Turkijos narystės klausimais ES. Dėl to buvo imtasi atskiros rezoliucijos. Be to, parlamentas mano, kad teisinė viršinybė ir demokratiniai principai yra svarbiausia prielaida visoms valstybėms kandidatėms, taip pat ir Turkijai. Ir dėl to išreiškiamas susirūpinimas dėl žiniasklaidos laisvės suvaržymo nepakankamo teismų nepriklausomumo. Tačiau mes siūlome ir toliau tęstis dialogą su Turkijos vyriausybė šiais klausimais ir raginame komisiją atidaryti 23 ir 24 dėrybinius skyrius. Labai svarbu bent stiprinti ryšių su Turkija. Bet to reikėtų prisiminti, kad dėrybos prasidėjo, kai buvo pradėta stiprinti muitų sąjungą. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, kurie ragina kurie prašo išreikšti padėką Turkijai, kuri priima pabėgėlius iš Turkijos, suteikia humanitarnę pagalbą ir taip pat ES turėtų teikti paramą Turkijai, kad jinai galėtų ir toliau teikti humanitarnę paramą e, pabėgėliams. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų Kate Kyriai kuri visuomet buvo pasirengusi dialogui ir mes puikiai suprantame, kad reikia surasti kompromisų ir mes juos rasime. Be to, kitų frakcijų šešėliniai pranešėjai taip pat labai aktyviai dalyvavo darybose, tuo labiau, kad sudėtinga dėrėtis dėl neišspręsto Kipro klausimo. Be to, nepakankamai laiko turėjome išspręsti visus klausimus. 20 kompromisinėme pasiūlyme yra sakoma, kad parama e, prieš stojiminė parama bus siejama su pagrindinėmis teisėmis ir demokratiniais principais. Taip pat yra minimas e, Kipro klausimas kaip neišspręstas klausimas, bet to Ankaros protokolas negali būti pamiršti atskiras balsavimas dėl tokios vietinės ir atskirų regionų savivaldos, mano manimu, nėra parlamento reikalas. Čia sprendimą reikėtų rasti pačioje šalies viduje. Jis turės bus surastas, tai mes puikiai suprantame. Bet to šiame kompromisiniam pasiūlyme dėl Kipro būčiau norėjusi, kad Missing Persons projektas būtų minimas. Buvo balsuojama, bet nebuvo susitarta, todėl yra pasiūlyta balsuoti atskirai. Tai yra humanitarnis projektas ir aš manyčiau, kad reikėtų e, e, jį paminėti ir siūlyti, kad konfliktuojančios šalys susitartų Dėl unklos. Maničiau, reikėtų atsisakyti trečiosios dalies, ten kur kalbama apie nuostatas, kurios patenka į ES teisiną. Išplaukę šią eilutę, manau, išvengtume pakankamai daug problemų. Dėl armenų genocido iš tikrųjų buvo priimta atskira rezoliucija šimtųjų metinių mm, paminėjimo proga, tačiau, e, manyčiau, šiame pranešime reikėtų bent jau daryti nuorodą į šitą e, rezoliuciją. 21 e, punktas Ten yra kalbama apie naujuosius Kipro vadovus Iš tikrųjų reikėtų paminėti jų pastangas, tačiau nežinia, ar reikėtų ypatingai girti, galbūt vėliau kitais metais, kai priminėsime kitą pažangos ataskaitą, padarysime tai įvertindami rezultatus. Dėl 21 punkto, kuriame kalbama apie Kiprą. Galbūt reikėtų pasakyti, kad turint omenyje prekyba tarp Kipro pietų ir šiaurės. Acceptable to all vertėtų išbraukti. Kai kas siūlė, bet aš manyčiau, kad reikėtų tą formuluotę palikti. Να κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Pubarista. Norėčiau komisijos paklausti, komisijos atstovo paklausti. Dėl jungtinių tautų konvencijos taikymo UNCLOS ir norėčiau, kad būtų aiškiai pasakyta, ar komisija sutinka su tokiu sprendimu kuris buvo priimtas teisingumo teisme 82 punktų. Ten yra sakoma, kad bendryje pasirašė šitą konvenciją ir po to buvo priimtas e, sprendimas 9889 ir tai reiškia, kad UNCLOS yra ES teisino sudėtinė dalis. Todėl norėtume aiškaus atsakymo, kadangi šią temą jau buvo kalbėta ne kartą, tačiau mes parlamentas turime aiškiai žinoti konkrečiai e, vadovaudomiesi komisijos e, požiūrių daryti nuorodą ir šiame dokumente, ypač kuriame yra vertinamas galimybės, pasiruošimo galimybės stoti Europos Sąjungą. Ačiū pirmininkė, mano kolega, kuris yra šešėlinis pranešėjas, paprašė perskaityti jo pastabas pateiktas raštu. Jos yra tokios. Mes visi suprantame, kad šis Turkijos stojimo klausimas yra labai kontroversiškas, kalbant apie visas frakcijas ir nacionalinės delegacijas, nors mes suprantame, kad kad tai yra labai svarbu, kad Turkija yra strateginiai partneriai ir kad mums ir kad ji turi likti ištikima demokratinėms vertybėms ir prisijungti prie demokratinių šalių šeimos. Yra abejonių susijusių su migracijos klausimu, ypač dėl atvykstančiųjų iš Afrikos, kurie neturi jokius pagarbos europinėms vertybėms. Būtent todėl e, E, tok, Turkijos pasienis kelia nerima. Dėl Kipro e, tai yra viena iš kliūčių e, Turkijai pasiekti pažangos, nors jį galėtų būti pasiekta. Kalbant apie ES reformą, manome, kad ES neturėtų būti tokia svetinga tokioms šalims kaip Turkija. Uh, Na, o asmeniškai kalbėdamas apie Kipro klausimą, galėčiau pasakyti, kad puiku, kad Akinčiai buvo išrinktas e, Turkijos armija, suprantama, turės laikytis tų reikalavimų, e, kalbant apie Turkijos okupuotą šiaurę. Ir aš pritariu šiai priemoniai ir tai gali pakeisti ES ir Turkijos dėrybas. Kipros klausimas irgi svarbus, tai yra pagal UNKLOS konvenciją turi, yra išlaikomas išskirtinė zona. Dar norėčiau pasakyti, kad e, Turkijos vyriausybės išsakytos pastabos E, prieš popiežių dėl e, Armenijos genoci, armenų genocido pripažinimo, e, dėl, taip pat dėl šimtųjų armenų genocidų metinių minėjimo. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Galbūt reikėtų turėti omenyje bendrą kontekstą. Dabar 2015 metai Jau dešimt metų vyksta dėrybos dėl narystės, tačiau džiaugtis neturime kuo. Santykiai tarp ES ir Turkijos negerėja, kaip buvo tikimasi, netgi priešingai blogėja. Todėl aš manyčiau, kad pirmajame kompromise teisingai parašyta, jog laikas iš naujo įvertinti situaciją, ar ir kaip tęsti šitą procesą, kad mūsų santykiai pagerėtų. Dabar parlamentas išrinktas neseniai, naujoji politinė situacija yra kitokia ir Jean-Claude Juncker pasakė, kad artimiausių metų nenumatoma nauja plėtra, todėl turėtume ramiai įvertinti naują situaciją ir norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą, už tą kompromiso valią. Be to visiškai e, e, labai greitai bus išrinktas naujas Turkijos parlamentas ir ko gero nauja vyriausybė ir ko gero pasikeis ta politinė įtampa tarp Erdogano ir jo oponentų, todėl reikėtų atidžiau stebėti Turkijoje vyksančius procesus, Turkiją įtraukti į dėrybas dėl TTIP, TTIP ir taip pat reikėtų pritarti dėl siūlymo pakviesti Turkijos užsienio reikalų ministrą į ministrų susitikimus ir galbūt reikėtų pagalvoti apie tokią situaciją, kai Europa ir Turkija tiesiog bendradarbiaus tvariai. Καλημέρα σε όλους. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πύρη για την πολλή δουλειά που έχει κάνει. Norėčiau padėkoti ponė Piri už puikų darbą. Taip pat norėčiau padėkoti už konstruktyvumą kuriuo ji vadovavo daryboms. Parlamentas turėtų įvertinti pastangas išspręsti Kipro klausimą ir todėl mūsų komitetas turėtų pagalvoti, kaip padėti šiuose darybose. Tekste galbūt nereikėtų daryti nuorodos į tai, kad visi turėtų įnešti savo indėlį, ypač po to, kai Erdoganas pareiškė, kad Turkija ypatinga dėmesį skiria šiam klausimui spręsti. Visą laiką mes e, sakydavome, kad Turkijos e, e, graikai ir Kipro graikai esą turi patys susitarti, išspręsti šitą klausimą ir atseit mes neturėtume imtis kokio nors protagonistinio vaidmens, tačiau vis dėlto negalime nutilėti, kad Turkijos vaidmuo yra labai svarbus ir kiekvieną kartą Turkija Turkijos Kiprų bendruomeniai skiria bent jau milijardą. Todėl aš manyčiau, negalima nematyti šitos pastangos ir kitas dalykas nuoroda į unklos. Teisingai kolegos pastebėjo, kolega Papadakiai kalbėjo, aš norėčiau jam pritarti, pasakydamas, kad ta nuoroda, kurią atsiuntė ne komisijos teisės tarnybos, bet kitos e, struktūros, sakydamos, kad UNCLOS nėra ES e, teisinės įgyties e, sudėtinė dalis, yra neteisūs. Tiesiog mes turėtume laikytis tų pačių nuostatų, teisinių nuostatų, kurios galioja mums visiems žuvininkysės srityje. Kitas dalykas dėl e, pragmatinių sprendimų. Aš manyčiau, negalima primesti jokio sprendimo iš šalies. Ir tai turėtų būti mūsų pagrindinis principas. Kitas dalykas, jeigu kalbėtume apie konkrečias gyvenvietės nacionalinių mažumų, Kipro problemų, manyčiau, kad reikėtų laikytis pragmatinio, pragmatiško požiūrio. Tack, herr ordförande. Jag vill också tacka föredraganden för ett väldigt konstruktivt Ačiū, pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už konstruktyvų darbą. Uh, Jie iš tikrųjų turėjo labai daug kantrybės dėrybose su frakcijomis. Kaip jau išklausėme, Turkija atlieka labai svarbų darbą priklausdama pabėgėlius, tačiau turėtume prisiminti, kad situacija netobula dėl spaudos laisvės, dėl žmogaus teisių padėties. Ir nusiųsta pagalba, žinome, nepasiekė tų, kam ji buvo skirta. Gaila, kad šiame pranešime nei kompromisiniuose pasiūlymuose neminimas stojimas. Mes neturėtume dviejopai ar dviprasmišką žinę teikti Turkijos gyventojams. Turkija e, vis tiek turėtų turėti galimybę siekti sąjungos narystės. E, Kipre vyko rinkimai ir išrinkus naują vyriausybę, naują prezidentą. E, Tikimės, kad ši nauja vyriausybė imsis iniciatyvos plėtoti dialogą. 309 ir 345 pakeitimuose rašoma apie tam tikrus aplinkai žalingus dalykus ir tikimės, kad gyvendinant kitus projektus bus atsižvelgta į e, aplinkosauginius reikalavimus. 345 punktas yra susijęs su uh, E, oro kokybę ir mes tikimės, kad parlamentas irgi tai atsižvelgs. Taip pat yra pateiktas pakeitimas žodžiu. Dabar aš neprisimenu tiksliai e, dėl kurio straipsnio, bet tai susijęs su priekyba, e, Turkijos ir Kipro priekyba. Ir minima paraleliai yra toks žodis. Tai gali būti suprantama kaip sąlyga, todėl būtų gerai, kad tie žodžiai būtų išbraukti iš teksto. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų pranešėja atliko didžiulį darbą, bendradarbiaudama su šešėliniais pranešėjais. Aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie 20-ąjį kompromisinį pasiūlymą dėl UNKLOS. Visi, kurie domisi teisės klausimais, supranta, kad negalima pasirinkti tarptautinių sutarčių pagal norus. Jas reikia vykdyti be jokių išlygų, tuo labiau, kad jos yra ES teisino sudėtinė dalis. Visos ES valstybės ratifikavo UNCLOS išskyrus Turkiją. Tai reikia turėti omenyje. Nors atsakymą pateikė ne komisijos teisės tarnybos, bet vis dėlto tai padarė komisija, kuri, teisinė komisija, kuri yra atsakinga už ES ir Turkijos uh, E, santykius. Esame prieėmę ir rezoliuciją Strasbūrė, kuria buvo konstatuota, kad UNCLOS yra ES teisino sudėtinė dalis. Be to, kolegos minėjo 2006 metų Teisingumo teismo sprendimą ir nurodė 83 šito sprendimo e, e, punktą. Tačiau vis dėlto reikėtų konstatuoti, kad šita sutartis turi galioti ir reikėtų prisiminti tai, ką sakė kolegės Zomar. Taip pat norėčiau paklausti komisijos atstovo dėl to, ar UNCLOS visa apimtimi yra suprantama kaip ES teisino sutar, e, sudėtinė dalis. Dėl 19 punkto ir 31 straipsnio dėl, dėl gynybos politikos dėl karo paskelbimo kaiminė valstybei, šiuo atveju Graikijai. 21 pakeitime yra siūlomas sprendimas acceptable to all visiems šitas sprendimas tikrai negali būti priimtinas. Vien tik tai e, e, to accept nepakanka. Thank you, President. Um... Ponas Mavrydės, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti Kaitį Pirį, kolegę pranešėją, kad ji buvo atvira diskusijose ir priemė kompromisus, kurie iš tikrųjų pagerina tekstą, priartina jį prie to, ką mes laikome santeisinga kryptimi. Kodėl aš pasirinkau kalbėti anglų kalbą? Todėl, kad aš klausiausi vertimo ir man pasirodė, kad ne visai tiksliai buvo išsakytos nuomonė dėl teismo sprendimo, dėl jūrų teisės konvencijos. Todėl aš paskaitysiu anglišką tekstą dėl teismo sprendimo. Didžiojo teismo 2006 metų byla C 459-03. 82 dalis aiškiai sako štai ką. Konvencija pasirašė bendryje ir patvirtinta sprendimo 98-92. Ir pagal E, teisę. Dabar tos konvencijos nuostatos yra bendrijos teisinės tvarkos dalis. Tai kaip mes galime nors kiek abejoti dėl to, kad jūros teisės konvencija nėra ES teisino dalis. Dabar prie kitų temų pereisiu. Pastaruoju metu aš buvau Junktinio parlamento komiteto narys, lankėmės Turkijoje ir susitikome su jų Turkijos opozicija. Aš manau, kad jie yra proeuropietiškai nusiteikę. Tos partijos, proeuropietiškos e, partijos, spaudžia mus, kad mes Erdoganoj aiškiai pasakytume, kad e, kitų skyrių atverimas Turkijai e, būtų, yra vertinamas kaip atlyginimas Erdoganui, o ne santykių palaikomas. Na, o kai dėl e, kitų partijų aš jau sutinku, kas buvo dėl to, kas buvo pasakyta. Ir turėtume nepamiršti e, Rus, Turkijos vaidmens kovojant su Islamo valstybė. Bent jau iš pradžių Turkija čia buvo susijusi. Turėtume labai kritiškai apie tai kalbėti. Ir paskutinis dalykas. Kai dėl vidaus e, saugumo įstatymo, kaip sakė pranešėja, teismo apėjimas negali būti tinkamas kelias. Kalbėjote vieną minutę per, per ilgai. Ponas Džembaskiai. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, valdančiosios partijos Turkija elgesys gali būti apibūdintas e, kaip keliantis nerimą. Aš Prisijungiu prie paramos ir sveikinimų pranešėjai. Tačiau jaučiu privalas paminėti keletą dalykų, kurie kelia nerimą. Pirmiausia, teisėkuros pakeitimai dėl e, žodžio laisvės, susirinkimų laisvės, žiniasklaidos laisvės ir e, teisės protestuoti. Antra, tariamas kovotojų Turkijos teritorijoje iš Islamo valstybės e, finansavimas ir teritoriniai ginčiai. Po to pareigūnų, e, Turkijos vyriausybės pareigūnų elgesys e, su tais, kurie kalbėjo apie armėnų genocidą, pavyzdžiui, popiežiaus arba dėl Bulgarijos nacionalinės asamblėjos deklaracijos dėl Armenijos genocido. Visi šie Turkijos pareigūnų pasisakymai man rodo, kad Turkija nėra pasirengusi laikytis Europos elgesio taisyklių ir tai reikia pasmerkti ir tai turi atsispindėti ir pranešime. Panas Hakė, ačiū pirminkė. Aš manau, kad nelengva buvo ką tik piri kaip pranešėjai, sutarkyti su tok, tiek daug pakeitimų, tačiau matau, kad projektas pagerėjo. Darybos dėl tokio teksto su daugeliu pakeitimų visą laiką e, verčia gintis į detalės, tačiau svarbu, kad e, iš, iš, iš, iš matytus ir didesnis vaizdas. Na, mums rūpi pagrindinės problemos. Tai svarbiausia, kad ekonomikos vystimasis nesispindi žmonių gyvenimo gerėjime, matome problemų e, teis, teisinėje struktūroje dėl teismų, žodžio laisvės ir spaudos laisvės ir antiteroristinių įstatymų, piknaudžiavimo tais e, įstatymais. Ir šį sąrašą galima tęsti. Tuo pat metu turime būti realistai ir pripažinti, kad, aišku, turime išsaugoti tam tikrus interesus ES ir Turkijos santykiuose, pavyzdžiui, ar, ar tai būtų prekyba, saugumas, ar e, pabėgėlių klausimai iš vidurio rytų. Svarbu pabrėžti, kad partnerystės patikimumas ir e, stiprumas priklausys nuo vidaus reformų. Ir čia vertybės yra ir interesai, kai kalbame apie Turkiją. Ačiū. Anknüpfen, wo Herr Lambsdorff aufgehört. Aš norėčiau pratesti kolegos Lamsdorf mintį. Iš tiesų, mano manimo labai svarbu tą mums, europiečiams ir Turkijos vyriausybei svarbų procesą kritiškai įvertintume, kadangi mes pastebime Turkijoje tam tikrus neigiamus pokyčius, kurie nukreipė Turkiją nuo to mūsų bendro požiūrio į bendras vertybės. Ir todėl, galvodami apie darybas su Turkija ir darybas su kitomis valstybėmis, privalome suvokti ES atsakomybę už tai, kas vyksta šiuo metu Turkijoje. Visada labai svarbu įsigilinti į tikrovę, o tikrovėje Turkijoje tiems, kurie linki demokratijos, nėra pakankamai palanki. Žurnalistai, vyriausybės kritikai, teisėjai, kurie demokratinės principais priėmė sprendimus dėl žurnalistų, žurnalistų žodžio laisvės, staiga tampa įtariamaisiais ir kaltinamaisiais ir tokia situacija yra vertintina kaip dramatiška ir kartu su pranešėja mes ko nors pasieksime, jeigu šią situaciją realiai atspindėsime pranešime, o ne tik tai deklaruosime savo norą bendradarbiauti su Turkija ir padėti jai įvykdyti e, stojimo įsipareigojimus, tiesiog mes turėtume pastebėti vyriausybės ir pirmininko Erdogano klystkelius. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήταν φιλότιμη η προσπάθεια της κυρίας Πύρη Ačiū pirmininkė. Kolegė Firi tikrai įdėjo daug pastangų rengdama šį pranešimą. O aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad nėra Kipro turkiškos dalies, yra tik tai Turkijos okupuotos Kipro dalies ir dalis. Taigi reikėtų kalbėti apie okupuotą teritoriją. Dėl Turkijos konstitucijos Pranešime yra sakoma, kad reikia e, laikytis europinių vertybių. Dėl kurdų klausimo taip pat yra minimos žmogaus teisės, tačiau kai yra kalbama apie Kipro klausimą, pirmą kartą čia parlamento istorijoje yra nurodyti konkretūs problemos sprendimo keliai. Tačiau yra siūloma susitarti dėl Kipro klausimo, priimti sprendimą, kuris turės būti priimtas ir šalies viduje, ir pačiame Kipre, ir niekas negali primesti to sprendimo. Taigi, rugsėjo 21 sprendimas, Ankaros protokolas yra minimi ir yra siūlymomi kompromisiniai pasiūlymai kuriuos pateikė pranešėja, aš manyčiau, kad vis dėlto Kipro klausimas gali būti sprendžiamas ir pagal bendrasias vertybės, ir e, pagal kitus principus. Tiesiog dabar yra pirmasis pranešimas, kuriame pirmą kartą parlamento istorijoje yra siūloma išspręsti Kipro klausimą. Todėl šiuo klausimu siūlau balsuoti atskirai. Στην Άγκυρα Τέλος. Ακενζή negali imtis vienas savarankiškų veiksmų, kad būtų galima išspręsti problemas. Daugiau kalbėti negaliu, gerai, tuo ir baigiu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ačiū, ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už pastangas, kad ji nagrinėjimą tokią sudėtingą temą pabandė suformuoti labai aiškę poziciją. Turkija yra pasirengusi dialogui. Tačiau kaip reikia tuo tikėti, jeigu Turkija vietoje to, kad taikytų Kopenhagos kriterijus, priekaištauja Europos Sąjungai. Kaip gali būti, kad pažanga dėrybose yra daroma, apie tai kalbama pranešime, o valstybė kandidatė tiesiog vadovaujasi kazus beli. Tai yra skelbia karą kaiminiai valstybei. Tai yra ne, niekaip nesižvelgia į valstybės, kurios dalį ji okupavo interesus. Kitas dalykas, Turkija priima tūkstančius pabėgėlių iš Sirijos. Be to, nereikėtų pamiršti, kad ji leidžia nelegaliai gabenti pabėgėlius į Graikiją, kurie iš Graikijos toliau patenka į ES gilumą. Taigi reikėtų problemas matyti, įvertinti ir negalima konstatuoti, kad vienos valstybės teritorijos okupavimas yra tų dviejų valstybių tarpusavio klausimas. Bet reikėtų ir toliau plėtoti prekybos santykius, tai savaime suprantama, tačiau negalima užmerkti akis prieš tą Turkijos invaziją. Uh, perhaps you can answer me what a non-acting director is. Gal galite čia pasakyti iš komisijos, kas yra, kas yra nevykdantysis direktorius. Na, aišku, čia nerimta pastaba. Prašom komisijai žodis. Prašau atsakyti į tą klausimą dėl jūrų teisės konvencijos. Ačiū pirminkė. Labai trumpai suprantu, kad laiko nėra. Pabrėšiu, ką sakėme na kartą. Mes, aišku, dėkojame už šį pranešimą kuriame kalbame visi svarbiausi klausimai ir dėkojame už tą darbą, kuris dėtas rengiant, šį, rengiant kompromisinius pakeitimus. Dėl konkretaus klausimo, kuris man buvo užduotas dėl jūrų teisės konvencijos, noriu pabrėžti, ką sakėme tuo metu Žinoma, ją pasirašė ES ir valstybės narės, tačiau nuostatos apima sritis, kurios e, atitenka išimtiniai ES kompetencijai, kitos nuostatos bendrai kompetencijai, o kitos nepriklauso ES kompetencijai. Todėl dabartinė formuluotė, kur kalbama, kad kai kurios dalis e, e, ir yra teisino dalis yra teisinga. Jeigu norite dvišalio patikslinimo, aš mielai e, jį pateiksiu atskirai. Tačiau dabartinė išaiškinimo formuluotė yra teisinga. Ačiū. Thank you, Mr. Chair. Pone Piri, ačiū pirmininkė, dėkoju kolegoms iškėlusius kai kurios klausimus, noriu labai trumpai sureaguoti kai kurios klausimus dėl 21 kompromiso dėl Kipro. Prašymas, kurį patikė ponia Somer, peržiūrėti dar kartą tai, kas sutarta, kas pasakyta paskutinėme sakinyje, be to, kad tos darybos užtruko pusantros valandos, vien tik tai mm, ties šią dalimi. Ir ponios Somer prašymų buvo pakeista šis sakinys e, ir pono Kefalogijanis taip pat. Dabar jeigu EPP e ir Junktinio parlamentinio komiteto pirmininkas vėl prašo gražinti ankstesnę formuluotę, man tinka, bet jūsų prašymų mes pakeitėme tą paskutinį sakinį. Toliau dingus asmenų komitetas. Taip, išspręsime šią problemą per pakeitimus. Aš pasižymėjau žalių ir EKR šešėlinio pranešėjo, kuris parašė man laišką prašymą dėl balsavimo dalimis. Vintelis e, pavojus yra tas, kad jeigu pradėsime vėl dėrėtis dėl šio kompromiso, kuris pasiektas po pusantros valandos darybų, grįšime į pirmąjį langelį. Todėl noriu pasikonsultuoti su šelniais pranešėjais, kaip šią problemą spręsti. Dėl jūrų teisės konvencijos nemanau, kad buvo galima aiškiau viską pasakyti, negu pat paaiškino komisija. Ir tai, kas pasakyta dabar, komisijos vertinama kaip teisiškai teisingų būdu. Ir dėl to mes sutikome pateikti šį klausimą ir komisijos teisės tarnybai. Suprantu, kad tai problemiška, tačiau jeigu pasielgtume, kaip ponė Somer siūlo, būtent išbraukti visą trečiąjį sakinį ir nekalbėti apie teisyną ir tik tai raginti Turkiją e, pasirašyti e, retro nuostatą, galbūt tai nepakeis komisijos e, teisinio supratimo šio reikalo. Dabar dėl žaliųjų išbraukti stojimą Tai buvo subtilus klausimas šios kadencijos metu ir tas žodis išbrauktas tai nekeičia situacijos, kad mes daromės dėl narystės. Ir, bet tai yra procesas atviras ir nežinome, ar pasieksime tų darybų pabaigą. Sutinku su panu Lomsdorfu, kad pasiekime svarbų sustarimą pirmajame kompromise iš naujo įvertinti tai, kaip vyko iki šiol darybos, nes procesas erzinantis yra ne tik mums, manau, kad jis yra nemalus ir Turkijai. Tai nereiškia, kad mes abejojame pačią sistemą, tačiau tai, kaip deramasi, kelia abejonių. Ponas Hakė ir ponė Harms, aš visiškai sutinku su jumis ir tikiuosi, kad jūs matote, kad tai atsispindi šiame pranešime, kad e, esminės vertybės vidaus reformos yra šio darybų proceso esmė. Ir, man atrodo, taip ir turi likti. Mes šioje diskusijoje apie tai labai daug nekalbėjome, tačiau manau, kad yra tarp visų frakcijų bendrai sutarėme, kad kai kurie dalykai, kurios matome, ypač kaip kalbama apie karinės artybės Turkijoje, situacija nėra gera. Pone pirminkė, tai tiek. Dar buvo prašymų dėl atskirų pakeitimų. Na, prieisime prie jų, kalbantis apie balsavimo sąrašą su šešėlinės pranešėjais. Dėkuoju, linkiu sėkmės darybose. Matau šviesą tunelio gale ir um, tikiu, kad bus galima užsitikrinti daugumą. Matome, ką reikia konkrečiai kritikuoti mūsų santykiuose su Turkija, Turkijai rengiantis narystiai. Tačiau, kalbant konkrečiai apie narystę, nereikėtų įsivaizduoti, kad Turkija yra priešas tai valstybė, kuri yra vakarų valstybių bendrijoje ir mes turėtume būti suinteresuoti, jeigu reikia ją ir pakritikuoti. Iš tikrųjų, manau, kad susitarsime dėl kompromisinių pasiūlymų ir balsavimas vyks gegužės 11 dienos rytą. Taigi, baigėme. Ar turite ką nors dar labai svarbaus pasakyti? Labai trumpa pastaba, tikrai labai trumpa dėl vedimo tvarkos, jeigu leistumėte. ES ir Turkijos grupės pirmininkas yra padaręs politinį pareiškimą. Jis nėra niekaip pagristas. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad taip negalima daryti, kadangi tai yra klaida, kurią bandoma ištaisyti kitą klaidą. Pirmą kartą komisijos pasiūlyme yra konstatuota, neva viską reikia e, įtraukti į dėrybas, o ne pasirinkti pagal norą. Aš manau, kad pranešėja pateiks tinkamą pasiūlymą, o pirmadienį galėsime dėl jo balsuoti. Problema yra štai kokia. Pijong pranešimo negalime aptarti taip, kaip darėme aptardami ankstesnius pranešimus, kadangi, pranešimus, kadangi komisaras Hanas ir nacionalinių delegacijų atstovai atvyksta į salę ir dėl tos priežasties norėčiau štai ką pasiūlyti pirmiausia suteikti komisarui Han galimybę e, pasakyti pristatomai kalbą, po to Kukan kalbės apie kaiminystės politiką, o po to jau suteiksime žodį Pejon pristatyti savo pranešimą trumpai, tačiau diskusija dėl pranešimo vyks vėliau, kai matysime, kiek turime laiko jis taip pat turėtų galimybę išsakyti savo mintis apie jo parengtą pranešimą. Taigi, elgsimės būtent taip. Norėčiau pasveikinti delegacijas iš nacionalinių parlamentų. Diskusijos, kuriuose aptarinėsime naujosios kaiminystės politikos orientyrus, taip pat ir apie Birželio gynybos ministrų susitikimą. Visos tos temos yra labai svarbios, todėl verta jas aptarti kartu su nacionaliniu parlamento atstovais ir pabandyti surasti kuo bendrius, bendresnius vardiklius. Tikoju, kad jūs radote laiko atvykti į Bruselį. Aš norėčiau iš karto suteikti žodį komisarui Han, kad jis informuotų apie situaciją. Gerbiamasis pirmininkė, ir aš norėčiau pasveikinti kolegas atvykusius iš nacionalinių parlamentų. Džiugu, kad yra galimybė apskeistis nuomonėmis su jumis dėl artėjančios Europos kaiminystės politikos persvarstymo, kalbant apie visą paketą. Man vis šis struktūrinis dialogas yra labai svarbus, visą tai ir taip pat, kas nurodyta pono Kukan dokumente, taip pat jūsų diskusijos padės užtikrinti, kad ateityje mes galėsime geriau remti bendro stabilumo, saugumo ir klėstėjimo erdvė su savo partneriais. Kovo ketvirtą dieną komunikate yra, ketvirtos dienos komunikate yra pabrėžiami keturi prioritetai. Ir dabar labai norėčiau trumpai priminti tuos keturis dalykus nacionalinių parlamentų atstovams, kurie šiandien dalyvauja. Pirmasis iš jūsų, tai yra iš, iš, to, iš šių dalykų yra, ką mes galime padaryti, kad galėtume padidinti, pagerinti darbą su savo partneriais. Mes turėtume daryti daugiau, kad galėtume pripažinti, kad mūsų partneriai yra įvairūs, ne tik kalbant apie rytus, rytinius kaimynus, rytinius partnerius, pietoje esančius partnerius, Ukraina, Gruzija, Moldova taip pat norėtų artimiau bendradarbiauti su mumis ir mums reikėtų pagalvoti, kokių žingsnių ateityje galėtume imtis. Pietuose demokratiniai procesai yra pasiekę pažangų etapą, ypač kalbant apie Tunisą, tačiau politinė ir ekonominė prasme e, reikėtų paminėti Maroką, bet ir kalbant apie kitus partnerius, e, visą tai atsispindi kaiminystės politikoje. Kai kurios šalys patiria spaudimą iš kaimininių šalių ir turi priimti tam tikrus strateginius sprendimus, todėl mums reikėtų pagalvoti, kaip tokiomis aplinkybėmis kurti partnerystės. Reikėtų realiai įvertinti visų interesus. Taip pat reikėtų įvertinti kiekvienos šalies konkrečius poreikius, siekius bei bendrus interesus su ES, taip pat skatinant universalius principus. Reikėtų įvertinti ir tai, kaip dirbti su kaimynais, e, nevetuojant partnerių įsitraukimo į bendrą darbą ir pirmieji žingsniai šia kryptimi jau padaryti, būtent vertinant Sirijos krizės pasiekmes. Kitas antras dalykas yra prisėmimas atsakomybės. Kalba apie partnerystę e, reikia, kad ir viena kita, ir kita šalis e, būtų, kaip, būtų lygiomis ir prisijimtų sprendimus. Mums reikėtų e, remtis dabartiniu modeliu atsižvelgiant į skirtingus sektorius. E, tie, kas yra pasirengę, gali siekti asociacijos susitarimų, bet to šalis, kurios negali pasirašyti tokių susitarimų arba nenorėtų taip labai įsipareigoti, reikėtų pagalvoti, kokie yra jų interesai ir remtis tais pamatais. Norėčiau paminėti ekonominio išsivystimo, energijos klausimų, migracijos, judumo, saugumo, valdysenos E, ir kitus klausimus. E, viena, keletą žodžių apie saugumą. E, visai neseniai buvo, reng, buvo remiamasi bendrijos lygmenių parengtomis priemonėmis ir stengiamasi pasitelkti visas priemonės, kad būtų galima įveikti svarbiausius iššūkius regione. Tai kaip mes pasitelkėme priemonės turėtų padėti įveikti iššūkius, pas, dirbant kartu su partneriais. E, E, reikėtų įvertinti ir ter, situaciją dėl terorizmo grėsmės, dėl skurdo, prastos valdysenos, nusikaltimų, dėl to e, prarandama žmonių, prarandamo žmonių gyvybės ir čia reikėtų paminėti migrantus, kurie stengiasi įveikti viduržėmių jūrą. Keičiantis aplinkybėmis reikėtų atsižvelgti ir į mūsų finansinės priemonės. Dėl konsultavimosi proceso džiugu, kad esame pasiekę nemažos pažangos. Barcelonoje balandžio viduryje vyko posėdis, jis praėjo puikiai dėl keleto priežasčių. Pirmiausia, tai buvo pirmas posėdis e, nuo 2008 metų, kalbant kai dalyvavo 34 užsienio reikalų ministrai ir iš ES šalių, ir iš pietinių e, šalių. Ir buvo svarstoma, kaip e, veiksmingiau plėtoti kaiminystės politiką. Buvo keičiamasi nuomonėmis ir buvo patvirtinta stipri ir vienbalsė parama bendradarbiavimui su e, pietų E, kaimininėmis šalimis. E, Barcelonos susitikime buvo siekiama, e, kad partnerystė vyktų lygiomis sąlygomis. Kai dėl mūsų kaimynų rytuose, tai puikiai keitėmis nuomonėmis. Balandžio 20 dieną šis susitikimas buvo skirtas rengiantis uh, rytų partnerystės susitikimui Rygoje, kuris vyks gegužės pabaigoje. Taigi, aišku, kad partneriai nori, kad būtų pripažinti kitokie siekiai. Reikėtų paminėti visą paketą, dėl, kuris buvo patvirtintas kovo 25 dieną. Šiame pakete yra dvi ataskaitos dėl rytų ir dėl pietų ir dvi ataskaitos dėl konkrečių šalių kur rašoma apie šalies partnerės situaciją 2014 metais, e, kalbant apie demokratinę padėtį, apie e, žmogaus teisų padėtį, minimos tokios rytys kaip migracija, judumas, energetika, transportas ir kitos. 2014 buvo krizės ir didelių iššūkių metai. Ukrainoje vyko ginkluoti konfliktai, buvo pažeidžiamo žmogaus teisės e, ir, šiau, ir šiaurėje ir Izraelio Palestinos konfliktas ir buvo daug problemų. Taigi tikslas ir ekonominės deklaracijos labai dažnai buvo daromos pavėluotai, e, nes reikėjo situaciją reaguoti daug greičiau. Šiame pakete yra Taip pat pateikiamos e, skirtingos nuostatos, kalbant apie Moldovą ir Ukrainą ir asociacijos susitarimus, e, demokratiniai procesai juda pirmin, būtų galima paminėti ES ir Ukrainos aukščiausio lygio susitikimas įvyko Ukraina daro stebėtiną pažangą, atsižvelgiant į sudėtingas aplinkybės, ypač e, teisės aktų srityje. Mes dirbame kartu, kad būtų galima Ukrainai lengviau tikslingiau ir labiau koordinuotai gyvendinti reformas dėl situacijos su Armenija. E, ji pasirinko Eurazijos ekonominę sąjungą, Azerbaidžianas lieka uh, E, svarbia šalimi, tačiau situacija dėl žmogaus teisų yra sudėtinga pietuose, Tunizijoje e, ir Marokė e, buvo sustiprinti ekonominiai ir politiniai ryšiai. Dėl Libijos toliau, ji ir toliau išlieka problemiška šalimi, ypač kalbant apie nelegalę migraciją ir tos šalies demokratiniai procesai nedaug pasistumėjo į priekį. 2014 metais sus, e, sustojo taikos procesas e, e, artimuosiuose rytuose dėl situacijos gazoje. Taip pat reikėtų paminėti Siriją ir Iraką. Mes stebime, matome, kad kova su terorizmu reiškia žmogaus teisų sumažinimą tam tikrais atvejais. Jordanija ir Egiptas atšaukė savo moratoriumą dėl mirties bausmės ir įvykdė mirties bausmes. Todėl turime rimtai apsvarstyti, kaip būtų galima subalansuoti skirtingus aspektus ir tuo pačiu užtikrinti tai, kad būtų ir toliau vykdomas strateginis dialogas Ir dar norėčiau šiek tiek pasvarstyti apie būsimą kaiminystės politiką. Mums reikia pagalvoti, kaip reikėtų išsakyti savo nuomonės, kad būtume išgirsti. Reikėtų pasiekti rezultatų ir trumpalaikė, ir vidutinė trukme, ir tokių rezultatų, kuriuos visuomenė galėtų suprasti. Todėl kreipiuosi į Europos ir nacionalinių parlamento narius e, kad jie savo šalyse galėtų pristatyti šį Europos kaiminystės politikos persvarstymą ir kad mums pateiktų e, savo nuostatas grįžtamą į ryšį. Taigi ačiū Jums iš anksto už įdomų keitimąsi nuomonėmis. Dėkuoju. Dabar žodis sutikimas ponui Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Aš norėčiau šiltai pasveikinti pas mus atvykusius nacionalinių parlamentų atstovus. Be to džiaugiuosi šią galimybę kartu su jais ir komisijos nariu ponu Han aptarti klausimus susijusius su Europos kaiminystės politikos peržiūra. Aš manau, kad šis formatas yra puikus. What is? Micro, micro on. Yes. My micro is on. Mano mikrofonas yra jungtas. Aš kalbu pakankamai garsiai, taigi uh, kokia yra problema? Ar galėčiau tęsti? Gerai. Taigi, aš manau, kad šis formatas yra uh, teisingas, kalbant apie Europos komunistės politiką. Uh, Aš manau, kad nacionalinių parlamentų atstovai kartais e, privalo spręsti konkrečias problemas susijusios su kaiminystės politika. Ir todėl aš manau, kad labai svarbu būtų šiandien išgirsti jų nuomonę apie šią politiką ir gerai tą nu-, nuomonę apsvarstyti. Komisijos narys ponas Hans savo įžanginėme žodėje paminėjo visas aktualiausias problemas, apie kurias ir turėtume šiandien kalbėti. Tačiau le, jums leidus aš taip pat norėčiau išsakyti kelias mintis, e, kurios ir sudaro mano pranešimo stuburą. Jums tikras yra žinoma, kad šis pranešimas yra rengiamas e, da, a, savo iniciatyva Europos parlamente ir Europos parlamentas šiuo pranešimu norėtų prisidėti prie kaiminystės politikos peržiūros. Atsižvelgdamas, atsižvelgdami į situacija tiek uh, uh, pietų ir, ir rytų kaiminystėje, suprantame, kad ES turėtų peržiūrėti savo kaiminystės politiką. Tam tikrai atėjo laikas. Beveik visose mūsų uh, kaimininėse šalise vyksta permainos, kurios nebuvo numatytos, kai buvo formuojama uh, kaiminystės politiką 2004 metais. Mūsų pagrindinės interesas nepasikeitė. Mes norime turėti uh, klestinčią ir stabilę partnį, uh, e, kaiminystę. ES politika kaimininėse šalyse nukentėjo nuo ekonominės krizės, viena vertus ir nuo e, Rusijos E, veiksmų ir nuo mūsų politikos e, artimuosiuose rytuose. Viena iš pagrindinių šio pranešimo minčių yra sugrįžti prie pagrindų. Tai reiškia sugrįžti prie pagrindinio tikslo, kurį turėjome, kurdami šią politiką. Tai yra sukurti e, stabilumą ir klėstėjimą kaimininėse šalyse. Tas tikslas nepasikeitė. Bet kaipgi jį galima būtų siekti? Pirmiausia, kaiminystės politika turėtų būti pagrista nuopelnais ir konkrečiamis teisėmis. Mes privalome atsižvelgti į skirtumus tarp mūsų partnerių. Diferencijavimas yra nepaprastai svarbus žodis vartojamas šiame pranešime. Matome, kad tarp kad mūsų kaimynės yra labai skirtingos, ne tik dėl savo geografinės padėties, bet ir dėl to, kas vyksta tuose šalise ir dėl savo gebėjimų bendradarbiauti su ES. Todėl na, mūsų bendradarbiavimas su e, partneriais turėtų būti tikslinės ir atsižvelgti į skirtingą kontekstą. Uh, Parama demokratijai ir teisės viršinybės principui turėtų būti mūsų pagrindinis principas. Mes turime nemažai patirties šioje srityje ir kartais būtent tokios žinios, patir, dalymasis patirtimi gali padėti šalims daugiau nei pinigai. Bet to mums reikia taip pat susirūpinti ir dėl saugumo situacijos kaiminėse šalise. Stabilumas ir saugumas. Štai ko mes siekiame gyvendindami šią politiką. Tačiau jeigu pažvelgsime į realią situaciją dabar, pamatysime, kad iš 16 kaiminystės šalių 11 šiuo metu vyks vienokie ar kitokie konfliktai. Tai reiškia, kad ES susiduria su įvairiais e, e, saugumo iššūkiais tiek pietuose, tiek, tiek rytuose. Mums reikia stiprių partnerysčių, kurios būtų pagrystos glaudžių bendradarbiavimu ir sutartiniais santykiais. Turime pagalvoti, ką mes galime pasiūlyti savo partneriams ir ką partneriai gali pasiūlyti mums. Bendradarbiavimas turėtų neapsiriboti vien regionu bet turėtų apimti ir mūsų kaimynų kaimynus. Taigi, stiprindami santykius su, su kitais tarptautiniais partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis, mes ES turėtume vėl užimti lyderės vaidmenį, skatindami tarptautinę bendruomenę siekti bendrų tikslų, mūsų kaiminystėje. Ir paskutinis, bet nemažiau svarbus dalykas yra štai kas. Mes turėtume stiprinti ES matomumą kaimininėse šalise. ES ir jos kaiminystės politika turėtų būti mūsų darbo kaiminėse šalise pagrindas. Kaiminystės politika, kaip minėjau, turėtų būti pagrista politiniais tikslais kurį reikėtų paremti e, techninė parama. Todėl pranešime aš raginu sukurti įgaliotinio rytų ir pietų partnerystės e, e, šalims pareigybę taip, aš manau, mes galėtume palaikyti kur kas turiningesnę politinę ir techninę diskusiją dėl savo darbo kaiminėse šalyse. Aš žinau, kad šis pasiūlymas nesusilaukė didelės paramos, tačiau aš manau, kad mes galėtumėme vis tiek apie jį kalbėti ir aš be abejo pasis, e, esu pasiryžęs išgirsti visų suinteresuotų šalių nuomonę apie tai. Tai tiek trumpai apie pagrindinės šio pranešimo mintis. Aš įdėmiai klausysiuos mūsų svečių nuomonės. Šiandien dėkoju, ponė pirmininkė. Dabar ponas Potapkins iš e, pirmininkaujančios valstybės parlamento Latvijos. Aš norėjau e, trumpai pakomentuoti dabartinę situaciją santykiuose su kaimynais, pavyzdžiui, su Armenijos valstybe, su kuria turime gerus kontaktus ir palaikome reguliarias diskusijas apie situaciją rytų partnerystėje. Manau, kad darysime klaidą, jeigu nuspręsime sumažinti savo pastangas susijusias su Armenijos sprendimus, sprendimu prisijungti prie tos e, muitų sąjungos su Rusija. Mes e, gauname aiškių signalų iš jų pusės, kad jie nori plėtoti santykius ir su Europa. Ir nori dalytis patirtimi, nenori užtrenkti durų daryboms ateityje. Taip pat jie tikisi naujo bendro sustarimo, kuris būtų pasirašytas per rytų partnerystės susitikimą Rygoje. Ir dar keletas trumpų pastabų apie kaiminystės politiką. Manau, kad Europa laikėsi neteisingo požiūrio, e, bandydama dėrėtis tik tai su kaiminių šalių politiniu elitu. Matėme šią klaidą, bandėme užmėgsti kontaktus su Janukovičiumi Ukrainoje ir manau, kad reikia daugiau koncentruotis ties kontaktais su žmonėmis, nes netgi Ukrainoje žmonės dabar nesupranta, ką asociacijos sutarimai jiems reiškia, kaip ir kiti dokumentai pasirašyti Ukrainos vyriausybės ir Europos. Bevizis režimas būtų vienas labai aiškus signalas jiems e, apie tos pranašumus, kuriuos galėtų gauti. Na, dėja žinome, kad neįmanoma tikėtis, kad šis bevizio režimo dokumentas būtų pasirašyta Rygoje šiemet. Taigi, ką aš norėjau pasakyti, mes turime būti aktyvesni bendraujant su žmonėmis ir rodyti jiems, kalbėti jiems ne tik tai dideliais žodžiais, bet e, parodyti jiems, kaip sukurti europinį gyvenimą ir jų pačių šalise. Ir aš tikiuosi, kad kaiminystės politika bus pakoreguota tokia, tokiu būdu. Tai būtų daugiau mažiau viskas, ką norėjau pasakyti. Ačiū. Ponas Preda, ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, aš patenkintas e, esu dalyvaudamas e, šiame, šioje diskusijoje dėl kaiminystės politikos kartu su komisijos nariu Hanu, taip pat su mūsų pranešėjai ponu Kukanu ir žinoma dalyvaujant mūsų svečiams, nacionalių parlamentų nariams. Tai yra svarbi reformą, apie kurią čia kalbame šiandien. Aš norėčiau trumpai išsakyti tris dalykus. Bendrai aš manau, kad ši kaiminystės politika dabartinę formą turi atsižvelgti pirmiausia į dabartinę politinę situaciją ir kontekstą kaiminystėje. Todėl norėčiau pabrėžti trumpai tris dalykus. Pirmiausia, būtinybė aišku ryšį matyti tarp kaimynystės politikos ir užsienio politikos, nes iš esmės negalima pamiršti, kad kaimynystės politika yra mūsų išorės politikos dalis. Tai reiškia, kad negali būti opozicijos kaiminystai, derinant mūsų užsienio politiką ir todėl aš norėčiau pabrėžti gerą bendradarbiavimą tarp e, komisijos nario Hano ir kitų komisijos e, narių. Ypač, e, pavyzdžiui, rytų Komunistės šalis patiria didžiulį spaudimą, grasinimų, šantažą. Joms e, grasoma ir karu, kaip pavyzdžiui, Ukrainai. Todėl naujoji kaimynystės politika negalėtų pamiršti tokio konteksto. Antra, čia mano nuomonė galbūt šiek tiek skiriasi nuo, e, nuo dokumento, kuris pateiktas kovo pradžioje konsultacijoms Tai yra dėl vietos skirtos vertybėms. Aš džiaugiuosi, kad kolegos Kukano pranešime aiškiai kalbama apie vertybės, demokratiją, žmogaus teisės, spaudos, žodžio laisvę, opozicijos teisės. Ir apgailestauju, kad kovo mėnesio dokumente labai daug, nedaug apie tai kalbama. Trečias dalykas tai yra lankstumas, tai yra labai svarbus šios reformos aspektas. Tai yra tas pagrindas, kuris suteikia galimybę lankščiai taikyti šią politiką, nes reikia, kad ši politika e, turi leisti mums plėtoti skirtingus e, ryšius su skirtingomis šalimis, priklausomai nuo jų siekių ir jų pajėgumų. Nes kai kurioms e, šių šalių kaiminystės politika galėtų būt, leisti jiems suartėti ir prisijungti prie Europos Sąjungos, o kitoms tai tiesiog būtų e, sustiprintas bendradarbiavimas. Todėl reikia įtvirtinti e, e, reikia pamiršti tą mintį, kad kaiminystės politika taikytina vienodai visiems. Taigi tokie trys dalykai, kurie man atrodo svarbus E, kaimynystės politika turi skatinti plėtoti mūsų vertybės, reikia vertinti teisingai kontekstą ir reikia elgtis lankščiai, e, atsižvelgiant į kiekvieną kaimynystės šalį ir jos interesus. Ačiū. Toliau panas Bekstrom. Mr. Bekstrom. He's not here. Jo nėra salėje. Ponas Šavo. Jie visi pasiprašė žodžio. Ponas Sorensen. Mrs. Sorensen. Pane Sorensen. Ja, Leute, dann erkundigt euch da mal, wer da reden will. Ich gebe mir als erstes Wort in išsiaiškinkit, kas nori kalbėti, eikit paklauskit jų, aš dabar suteiksiu parlamentarams. Penkiems suteikiau žodį ir nieks nenori kalbėti. Aš matau parlamentarų sąrašą ir jiems suteikinėjau žodį, viskas. Pejon. Pejono nėra. Kristėl. prezența domnului comisar Han uh, în această dimineață, împreună cu... Džiaugiuosi, kad komisaras Han atvyko į mūsų susitikimą. Taip pat nacionalinių parlamentų atstovai. Šis susitikimas yra labai svarbus, kadangi kitą savaitę turėtume pateikti savo pasiūlymus dėl kaiminystės politikos peržiūros. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo tekstą. Jis yra išsamus, jame atsispinti visi mūsų pageidavimai ir siūlymai, kuriuos pateikėme e, susitikimų metu. Taigi dokumentuose yra viskas, ko mes pagėdavome, aš tik norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad rytų kaiminystės politikos valstybės turi tam tikrų lūkesčių su narystė Europos Sąjungoje arba nori tapti kada nors valstybėmis kandidatėmis. Tačiau norėčiau paprašyti komisaro, kad jisai pakomentuotų tą plėtros įšaldymą, kuris neva vyksta ar dešimt metų. Norėčiau paklausti, kaip galima dešimčiai metų išaldyti, jeigu jūsų kadencija yra penkerių metų. Good morning. Ponas Tevetas, Vengrijos parlamentos. Ačiū, Elmarai, Pirmiausia, noriu pasveikinti, e, pasidžiaugti galimybę susitikti su jumis mums, užsienio reikalų komitetams iš nacionalinio parlamentų. Ir džiaugiamės Elmaro Broko iniciatyva surenkti tokį susitikimą e, kartą į pusę metų. Manau, kad tai yra tinkamas laikas mums susirinkti prieš e, Rygos rytų partnerystės vadovų sustikimą ir prieš Europos vadovų tarybą skirtą gynybos klausimams birželio mėnesį. Ir noriu padėkoti ir komisijos nariui Hanui už įžanginį pasisakymą, taip pat pranešėjui Kukanui už jo pranešimo pristatymą. Ir norėčiau pateikti tris trumpas pastabas e, apie kaiminystės politiką. Pirmoji. Pone Hanai, jūsų darbas yra labai sunkus, nes turite atnaujinti kaimynystės politiką. Kaimynystės politika dabar yra kitokia negu buvo anksčiau. Man atrodo, kad pats laikas integruoti kaiminystės politiką į e, bendrosios užsienio ir gynybos politikos ir saugumo ir e, e, užsienio politikos rėmus. Tai yra iššūkis, reikia sustiprinti e, saugumo politikos dimensiją, nes e, kaimynystėje susidurime su karais rytuose, pietuose. Kaiminystės politika šiuo metu susijusi su karais, ne tik apie kažkokius kasdieninius dalykus. Tai yra pirmasis e, iššūkis kylantis komisijai ir mums. Antras dalykas. Turbūt dabar svarbiausia yra suprasti, kad kadangi turime reikalų su karu e, ir rytuose, ir pietuose, turime išlaikyti pusiausvyrą tarp dviejų kaiminystės politikos dimensijų. Tai yra iš ankstinė sąlyga ES vienybė. Tai yra ir iš anksnės sąlyga solidarumui ES viduje, būtent jos viduje. Jeigu mums pavyks išlaikyti tokią pusiausvyrą, e, komunistės politika bus sėkminga. Jeigu ne, tai bus e, nevykusi politika. Ir trečia, dėl Rygos vadovų sustarimo sustikimo, jis yra jau labai arti ir aš noriu aiškiai išsakyti savo požiūrį į tą sustikimą. Man atrodo, jis turėtų pademonstruoti solidarumą su Ukraina. Tai yra svarbiausias uždavinys. Kad dalyvautų kaip galima aukščiausio lygio vadovai, ir vadov, valstybių ir vyriausybių vadovai ir turime išsiųsti du svarbiausius e, signalus Ukrainai. Viena, kad mes pripažįstame jų ES narystės perspektyvą. Tas pripažinimas yra teisingas atsakymas į Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Ir antra, turime jiems pasiūlyti konkrečių dalykų, pavyzdžiui, bevizį režimą tai ES gali padaryti. Ir, aišku, tinkamą planą, kaip pasiekti tokį bevizį režimą. Todėl Rygos e, sustikimas yra daugiau negu kaiminystės politika. Tai yra ne vien tik užsienio politika, bendroji užsienio ir gynybos politika, saugumo ir užsienio politika. Tai yra mūsų egzistencijos reikšmė ES institucijų egzistavimo reikšmė, tai ir moralumo klausimai. Ir jeigu mes tokio signalo negalėsime pasiūsime per Rygos vadovo susitikimą, jis ko gero nebus sėkmingas. Ačiū uždėmesi. Uh, thank you, Mr. Chairman. My group, the ECR, warmly Ačiū. EKR frakcija pritarė tam, kad būtų galima keistis nuomonėmis tarp komisijos ir nacionalinių parlamentų narių. Aš taip pat esu buvęs pranešėjų dėl Europos kaiminystės politikos ir taip pat dėl rytų matmens, tuo metu, kai dar buvo atskirta nuo pietų. Ir dabar e, džiaugiuosi, kad yra parengtas bendras pranešimas e, dėl visų kaiminų. Iš esmės tai yra toks principinis dokumentas momentas, kai nesikoncentruojama į atskiras šalis. E, komisijos narihan, e, jūs labai teisingai pasakėte, kad negalima manyti, kad ši politika gali būti primesta, kurią galėtų primesti ES. Mano šalyje euroskeptikai kalba apie tai, kad ES ir Rusijos imperijos susiduria Ir žinoma, yra tam tikra, kalbama, kad yra, kad ES turi tam tikrą paslėptą darbo tvarkę, tai yra dominuoti pasaulyje Europoje. Ir mano nuomonė, ryt pietų e, šalys turėtų pačios apsispręsti, ar nori pasirašyti e, susitarimus su Europos Sąjunga ir tokiu būdu užtikrinti didesnę demokratiją savo posovietinėse šalyse. Mano prašyme buvo susitelkta ties Ukraina, buvo daug rašoma apie jos ekonominę situaciją ir galimybės palikti duris atviras tokioms šalims kaip Armenijai, kuri dabar patiria spaudimą iš Rusijos. E, kalbant apie pietų, pietų šalis, tai susitelkiama ties e, artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos šalis, kalbama apie konfliktus ir baises humanitarinės sąlygas tokiuose šalyse kaip Libija ir Sirija o mes esame nei, nei tironai, nei islamistai, teroristai. Žinoma, reikalinga e, atskira politika tokioms šalims kaip Azerbaidžiano ir kitoms šalims. Bet e, kai kalbama apie daugiau už daugiau, tai turėtų būti svarbiausias principas ir visiškai pritariu toms dalims nuo 17 iki 19 dėl Kazahstano prisijungimo prie ES vienu ar kitu metu. Mums reikėtų užnagrinėti, ar Armenija ir Kazahstanas kurios e, galbūt taps Eurazijos sąjungos narėmis, ar joms galima suteikti kokį nors specialų statusą ar vaidmenį, kai kalbame apie kaiminystį, Europos kaiminystės politiką. 33 dalyje kalbama apie judumo teisę ir mes negalime tam pritarti, kad visame Europos kaiminystės regione būtų užtikrintas judumas, nes jau mano šalyje, Junktinėje karalystėje, esama politinių problemų e, dėl ES valstybių narių piliečių laisvo judumo. Taigi suprantu, kad e, toks judumas visoje kaiminystės politikos e, šalių teritorijoje būtų labai problemiškas. O dėl narių įtraukimo į tarybą taip būtų galima apie tai kalbėti E, kai, kalbė, kai kalbame apie visą regioną, o ne apie atskirą šalis. Ačiū, ponė Leonora Čimbrų. Italijos parlamentas. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos už šią galimybę susitikti su jumis. Mums tai labai svarbu. Reikia peržiūrėti mūsų politiką, turime e, kaiminystės politiką vertinti, neeksperimentuodami, reikia surasti pusiausvyrą, kai kalbame apie kaiminystės politiką ir šalis esančias rytuose ir pietuose. Reikia užtikrinti E, kad būtų susitelkta į pietinės šalis, pavyzdžiui, kas vyksta viduržėmio jūroje, Afrikoje, tai ir artimuosiuose rytuose, tai šiems klausimams, šioms problemams turėtų būti skirtas prioritetas. Mes jau ir parlamente turėjome galimybę persvarstyti kai kuriuos principus Tai yra principa daugiau už daugiau. Tai reiškia, kad mes daugiau skiriame toms šalims, kurios e, juda link demokratijos, bet dėl to gali atsirasti ir prieštarų. Ir viena iš jų galėtų būti tokia, kad tos šalis, kurios, kurių demokratiniai procesai atsilieka, gauna mažiau, o tai gali turėti rimtų neigiamų pasiekmių gyventojams. E, mums reikėtų susitelkti ties trimis dalykais. Pirmasis yra lankstumo kriterijus, tai reiškia, kad esant dabartiniai situacijai, mums reikėtų susitelkti ties tomis šalimis, kurios jau yra padariusios pažangą, pavyzdžiui, Tunisas. Turime susitelkti ties regioninės integracijos principais, Ir reikėtų kalbėti apie kaiminystės politikos šalis ir, ir šalis esančias rytuose ir pietuose. Judumas yra vienas iš sprendžiamųjų veiksnių. E, migracija turi vykti su vizomis ir reikėtų užtikrinti, kad tie e, būtų leista atvykti į ES tiems, kurie vyksta su darbo ar mokymosi tikslais kai peržiūrime kaiminystės politiką, tai turime gebėti aiškiai reaguoti į ateityje kilisiančius iššūkius, o visų pirma, turime e, aptarti, išnagrinėti savo santykius su pietinėmis kaiminėmis, nes ten situacija yra netidėliotino pobūdžio ir visą tai mus veikia. Ačiū. Panas Nat. Aš pritariu kolegiai iš Italijos. Aš esu Ispanijos atstovas ir kalbėsiu ispaniškai. Libijoje yra keletas kontaktinių partnerių tačiau Tripolio vyriausybė dažnai painioja teoriją ir praktiką. Izraelis ir Palestina. Aš manau, kad reikėtų laikytis tarptautinės teisės ir jeigu tai pažeidžiama, taip kaip Kryme, reikalingos sankcijos. Tačiau žvelgiant į kairę, į dešinę, į Izraelį, į Golano aukštumas ir taip toliau, tai reikėtų taikyti visur, kodėl nesirenkamos um, nuobaudos ir tiesiog kai kuriais atvejais yra nuolaidžiaujama. Trečia, kai kalbam apie kovą su terorizmu, vis dėlto įgyvendindami praktinius veiksmus mes atiduodame iniciatyvą Prancūzijai ir e, Jungtiniai karalystiai. Jos lieja kraują, o mes tiesiog žvelgiame į šalies. Taigi ne tik dvi valstybės turėtų vykdyti veiksmus, mes turėtume būti taip pat aktyviai įsitraukę visus valstybės vienodai. Sirija. Susiklosti situacija, kurios nepavadinčiau palankę arba patenkinama. Tačiau jeigu situacija yra netokia, kokia mes įsivaizduojame, tai žinoma, e, reikėtų pagalvoti, ką galėtume padaryti, kaip galime padėti toms nuosaikioms jėgoms Sirijoje, kurios apskritai yra išrautos ir su šaknėmis. Kataro, Saudo Arabijos e, fundamentalistai yra remiami, bet to Asado režimas tuo labiau įsigali ir tai yra ta tikrovė, kuri turi padėti mums kurti į tikrovę orientuotą kaiminystės politiką. Taigi mes turėtume pažvelgti tiesai į akis ir atitinkamai kurti savo politiką, o ne kurti politiką, kuri paremta lūkesčiais. Gerbėjai kolegos, ponės ir ponai. Pirmiausiai noriu padėkoti ponui Brokui už iniciatyvą jau kelintą kartą sukviesti mus aptarti įvairius svarbius europinius užsienio politikos klausimus. E, kai šiandien kalbam apie europinę kaiminystės politiką, aš savęs paklausčiau, ar gali būti unifikuota, vieninga visoms ES valstybėms kaiminystės politika. Juk kiekviena ES valstybė, tame tarpe Lietuva, turi savo kaimynus ir tai apsprendžia kai kurią kiekvienos valstybės kaiminystės politikos specifiką. Bet aš manau, yra universalūs europiniai kaiminystės politikos principai, kurie tinka visom valstybėm. Tokie principai turi būti grindžiami, kaip jau buvo pasakyta, tarptautinė teisė, norėjimas gyventi saugiai ir stabiliai, pasitikėti kaimynais, bet kartoju, kiekviena valstybė turi ir savo specifinius kaimynus. Pietuose vieni, Lietuvai nežinau, pasisekė ar nepasisekė, mes turim du labai neprognozuojamus kaimynus. Viena Rusija, kita Baltarusija, kurių užsienio politika labai sinchronizuojama, netgi karinė politika ta pati. Taigi aš norėčiau porą aspektų. Pirma, Lietuvos kaiminė Rusija. Ir ką reiškia turėti tokią kaiminę? Ir antra, rytų partnerystė ir ko mes laukime iš Rygos viršūnių susitikimo po Vilniaus viršūnių susitikimo. Taigi Lietuvos kaiminė Rusija. Čia prancūzų atstovas, neturėdamas panašios kaiminės, labai patiko jam Rusijos užsienio politika. Tai norėčiau susikeisti vietomis. Mūsų Lietuvai grėsmės kyla iš Rusijos. Pirma grėsmė tai atominė energetika. Apie Lietuvą supa atominė elektrinė Baltarusijai, kurios saugumo nieks negali patikrinti statomas elektrinės. Niekas neatsisakė atominės elektrinės Kaliningradė. Tai yra 50 km nuo mano sostinės Vilniaus. Bus neprognozuojama viena atominė, kitoj pusėje dar niekas neatsisakė Kaliningradą atominė. Taigi, pirma grėsmė. Mano kolega tautietis Auštrevičius jau paminėjo. Nuo 20 balandžio iki 30 balandžio per 10 dienų Keturis kartus Rusijos Baltijos laivynas atplaukė į Lietuvos ekonominę zoną ir iš keturių kartų, tris kartus iš Lietuvos ekonominės zonos išvarė Švedijos laivą, o mes tiesiam Nordbalt nepriklausomą energetinę liniją, tiesiam kanalus iš Lietuvos į Švediją. Taigi grėsmė yra didžiulė, o dar grėsmė Baltarusijai militarizuota Rusijos bazė, Kaliningradas militarizuotas iki dantų, todėl, kai kalbame apie kaiminystę, mes turim galvoti specifinius dalykus, bet šiandien man labai patiko iš ryto diskusija dėl ES ir Rusijos rezoliucijos. Ir jeigu ta rezoliucija bus priimta, tai specifinės problemos, kurios Lietuva šiandien mato su savo kaimynais, bus labai gražiai perkelta į ES lygį. Ir tai bus jau kitas lygis mūsų Baltijos šalių saugumui. Ir aš sveikinu tautietį Landsbergą, kuris kaip tik kuravo tos rezoliucijos paruošimą. Antras dalykas dėl rytų partnerystės. Aš tiesiog norėčiau perskaityti kai kurios punktus, ko mes laukiam iš rytų viršūnių susitikimo. Ir tai ne tik mano kaip užsienio reikalų komiteto pirmininko pozicija. Tai yra Lietuvos Seimo užsienio reikalų komiteto ir er, Europos reikalų komiteto pozicija. Taigi, mes manome, kad Rygoje vyksiančio rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimo deklaracijoje reikėtų aiškiai įtvirtinti, kad labiausiai pažengusių rytų partnerystės valstybių Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos su ES pasirašyti asociacijos susitarimai, įskaitant ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės dalis, yra efektyviausi instrumentai padėsintys šioms šalims sustiprinti savo politinį ir ekonominį stabilumą, padidinti atsparumą išorinėms grėsmėms tačiau jie nėra ir negali būti galutinis tikslas įgyvendinant šių valstybių europinius siekius. Laikomės nuomonės, kad narystės ES perspektyvos suteikimas Grūzijai, Moldovai ir Ukrainai Rygos aukščiausių lygių sustikime būtų svarbus žingsnis siekiant išlaikyti ir patvirtinti ES įsipareigojimus duotus rytų partnerystės valstybėms jų integracijos į ES kelyje. Toks sprendimas būtų stipri varomoji jėga demokratinėms reformoms, jis aiškiai nubrėžtų strateginę rytų partnerystės kryptį ir būtų svarbus žingsnis pirmin nuo Vilniaus aukščiausio lygio sustikimo 2013 metais. Ir pagaliau, raginame įvertinant pozityvius nuo 2014 metų balandžio 28 dienos Moldovos piliečiams taikomo bevizo režimo kelionėms į Šengeno erdvę rezultatus, patvirtinti konkrečius įsipareigojimus dėl vizų režimo panaikinimo Grūzijos ir Ukrainos piliečiams. Aukščiausio lygio sustikimo sprendimuose nurodant aiškės datas – kada galėtų būti patvirtintas šių valstybių įgyvendinamų vizų liberalizavimo veiksmų planų užbaigimas. Tokie sprendimai ne tik parodytų rytų partnerystės gyvybingumą, bet ir būtų svarbi paskata tolesnėms reformoms bei reikšminga žinia šių valstybių visuomenėms. Pagaliau mes raginame ES valstybių nacionalinius parlamentus kiek įmanoma paspartinti Europos, Europos Sąjungos asociacijos susitarimų su Grūzija, Moldova ir Ukraina ratifikavimą to dar nepadariuose Europos Sąjungos valstybėse. Ačiū uždėmesi. Danke, Herr Vorsitzender, danke, Herr Kommissar. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš pritariu kolegoms, kurie reikalauja lankstumo, sako, kad reikėtų numatyti atsakomybę ir toms kaiminysės valstybėms, jeigu jos nori intensyviau dalyvauti ES kaiminysės politikos įgyvendinime. Norėčiau paminėti kai kuriuos konkrečius dalykus pavyzdžiui, LGBT situacija valstybėse narėse. Kaip yra laikomas ES pagrindinių žmogaus teisų hartijos ir taip pat e, žmogaus, e, pagrindinių žmogaus teisų komisijos nuostatos. Taigi visas tas nuostatas reikėtų įgyvendinti valstybėms, kurios uh, nori kokiu nors konkrestesnių ryšių su ES. Kai kalbame apie PPO ir apie e, paslaugas, tai turėtume pirmiausia dėmesį kreipti į e, laisvą darbo jėgos judėjimą ir paslaugų judėjimą, ar mes jam esame pasiruošę valstybėse narėse ir kitas dalykas, ar ekonomiškai yra pasiruošusios tos kaiminės valstybės. Todėl labai svarbu atskirti e, plėtros politiką nuo kaiminystės politikos ir tiesiog nesukelti visiškai nepagristų lūkesčių tų valstybių visuomenėse, kad nei pietuose, nei mūsų kaiminystės rytuose nebūtų kokių nors visuomenės diskursijų nepagrįstų lūkesčiais. Pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse reikia modernizuoti savo ekonominės struktūras, spręsti kitus klausimus, Bet to visi šitie aspektai yra susiję ir su mūsų saugumu, taip pat kai kuriuose valstybėse susidurėma su labai dideliais nelegalių migrantų srautais. Reikia nagrinėti priežastis, dėl kurių tie žmonės palieka savo gimtasias vietas ir tai reiškia, kad mums reikėtų diferencijuoti mūsų kaminystės politiką. Eh, Erik Mayer vom niederländischen Senat. Erik Mayer iš Niderlandų senato. Ačiū pirmininkė. Kaip ministras politika susiformavo atsižvelgiant į plėtros bangas. Aš tai labai gerai atsimenu. Europos Sąjunga nori turėti e, stabiles, taikės kaiminės. Ir tai yra patraukli mintis. Tačiau mes matome, kad yra šiokių tokių problemų, nes e, visų šalių lūkesčiai yra skirtingi. Mes taip pat e, pasirašėme ir susitarimus, Ir kai kuriuose iš tų susitarimų yra numatyta galimybė kada nors prisijungti prie ES bet tokios galimybės nenumato kiti susitarimai. Ir dėl visų šių niuansų įgyvendinti tinkamai kaiminystės politiką nėra lengva. Ukraina, pavyzdžiui, Austrija, Vengrija ir Lenkija norėtų, kad Ukraina prisijungtų prie ES. Nes Ukraina turi, de, kažkada turėjo teritorijų tose šalise, bet e, rytų Ukrainos gyventojai vargu ar norėtų prisijungti prie ES. Ir aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti į tokių vidinių konfliktų galimybės e, mūsų kaiminėse šalise. Tas pas pasakytina ir apie Moldovą ir Gruziją. Šios šalis dažnai minimos yra kaip e, partneris, su kuriomis mes galėtume, kuriams galėtume netrukus pasiūlyti narystės perspektyvą. Bet ir Moldovoje, ir Gruzijoje tebėra konfliktų. Yra tam tikrų teritorijų, kurių visiškai nekontroliuoja šių šalių vyriausybės. Taigi, kaip mes, vykdydami kaiminystės politiką, galėtume užkirsti kelią tokio pobūdžio konfliktams. Štai apie ką turėtume galvoti. Ir tai beje yra susiję ir su solidarumo ir ypač e, gynybos rytėje klausimų. Ponas Kukan savo pranešime kalba apie tai, kad mes turėtume bendradarbiauti su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, su Arabų valstybių e, lyga. Bet e, kai kalbame apie situaciją Rusijoje, apie Eurazijos ekonominę sąjungą, apie nepriklausomų valstybių sandraugą, Čia situacija yra kitokia, čia gali būti daugybė įvairiausių konfliktų. Ir aš manau, kad mūsų kaiminystės politika turėtų būti tokia, kad ji padėtų mums ne tik plėtoti gerus santykius su kaimynais, bet ir padėtų mums išvengti įvairių konfliktų kaimininėse šalise arba konfliktų tarp kaimynų. Mes nenorime netyčia, nenorėdami skatinti kokiu nors konfliktu. Lietuva, Latvija, šių šalių atstovai kalbėjo apie tai, kad jie turi kaiminę, kuri kelia grėsmę jiems. Ir be abejo, šioms šalims reikėtų padėti apsisaugoti. Bet kartu turime galvoti ir apie visą Europos Sąjungą. Ir manau, kad visa Europos Sąjunga neturėtų veltis į didelio masto konfliktus vien tam, kad apsaugotų Lietuvą ir Latviją. Dėkuoju, toliau žodis sugimės poniai Lochbilder. Ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarui Han. Norėčiau pakalbėti apie pietų kaiminystės politiką, paminėsiu kai kurias valstybės ir temas. Tunisas. Italijos parlamento atstovė kalbėjo, kad pasibima paž... sveikintina pažanga, kurią reikėtų pasidžiaugti. Mes parlamente reikalaujame, kad Tunisas būtų traktuojamas panašiai ir remiamas panašiai kaip, pavyzdžiui, Ukraina. Pacituosiu kolegą Pancerį, kuris visai neseniai apie tai kalbėjo parlamente. Antra, aš manyčiau, kad kalbant apie pietų kaiminystės politiką, labai svarbu būtų įsigilinti į vidaus situaciją konkrečioje valstybėje, žmogaus teisių laikymosi požiūrių ir valstybinės raidos požiūrių. Pavyzdžiui, jeigu yra spaudos laisvės suvaržymų, jeigu neleidžiama veikti nevyriausybinėms organizacijoms, jeigu teismas nėra pakankamai nepriklausomas, tai atitinkamai reikėtų į tai atsižvelgti. Be to dėl mirties bausmės moratoriumo. Iš tikrųjų mes turėtume pamatuotai kelti reikalavimus ir visiškai nesumenkinti universaliai taikomų žmogaus teisių. Priešingai mes turime skatinti ir pastebėti tas valstybės, kurios imasi naujų įstatymų, priima tinkamas nuostatas į konstituciją dėl pagrindinių žmogaus teisių ir taip toliau. Pavyzdžiui, kai kalbame kai mir, apie mirties bausmės atsisakymą ir apie tarptautinį e, tribunolą, tai reikėtų pagirti, pavyzdžiui, e, Tuniso pastangas. Libijoje, ši, e, apie ją šiandien vyks atskiri klausimai, reikėtų jos atžvilgių pasakyti, kad reikia pasveikinti nacionalinės vyriausybės kūrimą ir jeigu ta vyriausybė bus sudaryta, tai mes turėtume imtis iniciatyvos, kad ta naujoji vyriausybė, jos administracinės struktūros, pradėtų kuo greičiau veiksmingai dirbti, kad valstybė nesubirėtų. Dėkuoju. Latslo Bolberi, Rumunijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponė Han, gerbiami kolegos. Manau, kad Pradėjome diskusiją labai gerai. Ir e, pradėjome kalbėdami apie pagrindinės ES e, vertybės ir suprantame, kad e, turime atsižvelgti tam tikras datas. Ir iš įvykusios diskusijos pamatėme, kad Kai kam atrodo, kad ši politika turėtų spręsti visas problemas, o kariam atrodo, kad gal tik dalį tų problemų. Kalbame apie kaimynus ir čia pirmiausia galvojame apie Rusiją ir kai kurias kitas šalis pietuose. Kalbėjome ir apie vizų režimo supaprastinimą, kalbėjome apie konfliktus ir stabilumą, kuris įgyjo naują prasme. Pati, uh, pačios tos savokos stabilumas ir konfliktas įgyja naują prasme. Mes turime paskubėti ir iki birželio pabaigos turime galutinai susitarti dėl savo analizės išvadų ir iki metų pabaigos turime pateikti labai aiškius atsakymus. Ir čia pirmiausia aš galvoju apie Ukrainą, Moldovą ir Gruziją, apie rytų partnerystės e, e, šalis. Rumunija turi rytinę NATO sieną. Ir šalia mūsų yra ES kaimynai. Turime pripažinti, kad ES labai lietai reagavo į įvykius. Į, tik po Maidano, tik po Krymo aneksijos mes supratome, kad ta mūsų e, rytinė partnerystė yra nepaprastai uh, sudėtinga. Mes turime surasti labai aiškius atsakymus, kurios galėtume pateikti toms šalioms, šalims, kurios sąmoningai pasirinko uh, europinį kelią. Ir čia reikėtų galvoti apie e, sektorinį bendradarbiavimą. Ir Rygoje, po viršūnių susitikime, apie tai reikėtų kalbėti. Taip, yra ir kitų aktualių klausimų, pavyzdžiui, mažumų. E, rumūnų, vengrų mažuma gyvena uh, Ukrainoje. Ir žinome apie tą garsųjį regionių kalbų įstatymą. Ir reikėtų ES lygmenių panagrinėti visus šios sudėtingus klausimus ir kaip jį gali atsiliepti mūsų ateičiai. Taigi iki metų pabaigos mes turėtume apsispręsti. Uh, nes šie metai yra nepaprastai svarbus tam, kad mes galėtume tinkamai reaguoti į įvykius ir pateikti, surasti atsakymus į daugybę įvairių klausimų. Dėkoju. Aš matau, kad 15 žmonių nori pasiraš... pasisakyti ir aš paprašyčiau, kad kiekvienas iš jūsų kalbėtumėte ne ilgiau nei po pusantros minutės, nes komisijos narys turės palikti mus uh, 12 val. 15 minučių. Ponas Kastaldo toliau kalbės. Ačiū. Pane pirminkė, ir pirmiausia, norėčiau šiltai pasveikinti pas mus prisijungusius nacionalinių parlamentų atstovus. Aš savo pasisakymę norėčiau kalbėti apie mūsų pietų kaimynės, nes manau, kad apie rytų kaiminystę jau daug buvo kalbėta. Ponui Kukanui aš norėčiau pasakyti štai ką. Mes turi, žinome, kokie yra mūsų pagrindiniai principai. Ir visi principai yra svarbus, tačiau mums atrodo, kad žmogus e, teisės yra pamatinės ES e, principas. Ir matome, kad e, kaiminystės šalyse ne visuomet gerbiamos žmogaus teisės. Ir negalime leisti, kad mūsų kaimininės šalės e, traktuotų žmogaus teisės, kaip joms patinka. Nes tą kartais matome mūsų pietų kaiminystėje. Taip pat turėtumėme geriau naudotis švelniosios galios priemonėmis ir vengti karinių intervencijų, nes karinis įsikešimas gali paskatinti, gali destabilizuoti situaciją ilgam laikui. Be to reikėtų taip pat e, mobilizuoti pakankamai finansinių išteklių. Kolegos apie tai jau kalbėjo. Bet aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio siekti, skirti tam, kad e, būtų vienodai elgiamasi e, su partneriais. Tunise, pavyzdžiui, mes tikrai ne, nereagavome tinkamai. Mes labai daug investuojame į santykius su rytų partnerystė, bet labai dažnai pamirštame apie pietų kaimynės. O Tunisas beje yra toks pat svarbus Europai kaip ir Ukraina. Ir manau, kad mes turėtume kalbėti vienu balsu apie tai, kas vyksta tose šalyse. Taip, reikėtų išnagrinėti padėtį kaimininėse šalyse Ir reikia kalbėti ne vien apie mūsų kaimynus, bet ir apie kaimynų kaimynus. Nes matome, kad e, tos grėsmės, kurios e, e, kyla kaimininėse šalyse, dažnai gimsta kažkur kitur, toliau nuo mūsų sienų. Taigi aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti regioniniams konfliktams. Ir taip pat reikėtų siekti, kad turtas būtų ir materialinis, materialinė gerovė būtų skirstama geriau. Taryba dažnai priima sprendimus, tačiau mes vargu ar galime juos gyvendinti. Neužtenka vieną padaryti pauzę nes to tikrai neįspręs, tai tikrai neįspręs situacijos. Ano Diopolų iš Gynybos komiteto. Ačiū. Norėčiau padėkoti už galimybę susitikti su jumis ir pakalbėti apie problemas, kurios rūpi ir nacionalinių parlamento atstovams, ir Europos parlamentui. Europos kaiminysės politika, žinoma, pasiekė pakankamai apčiopiamų rezultatų, tačiau galima ją vertinti ir kaip nepasiteisinusią kadangi kaiminystinės valstybėse, kai kuriuose įsivyrauja krizė ir situacija yra nestabili. Todėl turime pagalvoti, kai kalbame apie naują kaiminysės politiką, apie tai, kaip reikėtų padėti toms valstybėms įveikti krizės ir stabilizuoti padėtį. Juk mes gyvename 21 amžiuje. Ir turime suvakti, kad destabilizuojančios krizės mūsų kaiminystėje atsirado dėl to, kad nepavyko valstybėms narėms susitarti, ko visos jos kartu pageidautų iš komunistės politikos valstybių, kadangi mes ES neturime bendros vid, išorės politikos, tai tuomet, kalbėdami apie kaiminysės politikos peržiūrą, turėtume patys susivokti, kokios tapatybės pageidaujame pačiai Europos Sąjungai ir kokios linkėtume kaiminėms valstybėms. Be to, pietinės kaiminystės valstybės viduržėmio jūros valstybės yra labai svarbios tam tikrais aspektais. Apskritai, mano manimu, viduržymė jūra įgauna ypatingą svarbą, todėl reikalingos, reikalinga laikytis bendrų europinių vertybių ir taip pat atsižvelgti kiekvienos valstybės, kiekvieno regiono specifiką. Viduržėmė jūros regionas svarbus dėl to, kad per jį vyksta didžiuliai nelegalios migracijos rautai, bet to Viduržėmė jūros regionas yra svarbus todėl, kad ES negali vykdyti teisingos kaiminysės politikos, neatsižvelgdama į įvykius Sirijoje arba į įvykius Rusijai. Taigi reikia suderinti tą požiūrį. MPs, will... E, dabar norės suteiksiu žodį nacionaliniams parlamentų, nacionalinių parlamentų nariams, ponas Perestrelo iš Portugalijos gynybos komiteto. Prašom sutilpti į pusantros minutės. Entendemos que não devemos. Kolegos, mes manome, kad Europos kaiminysės politikos negalima atskirti nuo išorės politikos. Jeigu taip atsitiktų, tai ir užsienio politika, ir kaiminysės politika būtų nepakankamai veiksmingos. Jeigu mes kaiminysės politiką vėlgi skirstysime į regionams, valstybėms skiriamą politiką, tai tuo met vėl mes susidursime su labai susilpnėjusią ir nevieninga ES kaimynysės politika. Ji turėtų tapti ES užsienio politikos, bendros politikos sudėtinę dalimi. Kaiminystės politikoje nereikėtų ypatingo dėmesio kreipti į valstybių arba regionų ypatumus iš šios diskusijos susidaro įspūdis, kad nėra pakankamai valios įgyvendinti iki galo kaiminysės politikos principų. Jeigu sutelkėme dėmesį į vieną kaiminysės politikos regioną, tai tuo met nukentės uh, kiti regionai, kadangi visada yra regionų, yra karų, e, atsiranda terorizmo rizika, įvairios grėsmės išlieka visą laiką. Kita vertus, viduržymio jūros regionas yra tas, per kurį per visą ES istoriją E, e, plūsta didžiausi nelegalių imigrantų srautai. Taigi ES kaiminystė politinis politika turi užbėgti priekį ir matyti šios politikos ateities perspektyvas, galbūt netgi nuspėti potencialius ateities įvykius. Kita vertus, negalima pamiršti to, kas vyksta šiandien ir ryt rytinėje, kapinėje, mm, rytinėje ir pietinėje kaiminystėje. Toliau panas Fenek iš Maltos užsienio reikalų komitetas. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, kad atvyko šį sustikimą. Susidomėjęs paskaičiau konsultacinį dokumentą, kuris mums pristatytas, ypač kai kalbama apie, apie ES pie, pietus E, kur pastaraisiais metais padaugėjo konfliktų, ypač mums nerima kelia situacija Libijoje, nors aš nekalbėsiu konkrečiai apie Libiją dabar, nes po pietų dar kalbėsime apie Libiją, tačiau pastebėjau komentarą prie dokumento, e, kuris kelia klausimą dėl to, kodėl kai kurios šalis šiame regione nesuinteresuotos dirbti su Europos Sąjunga. Ir čia komentuojama, kad ne visi, visos partnerės atrodo vienodai suinteresuotos plėtojimų santykių, santykių su Europos Sąjunga e, pluralizmo e, formatu. Toliau e, kartuojame, kad partnerės neparodo jokio suinteresuotumo mūsų politiką. Aš manau, kad ypač pietų regione ir vidurio rytuose tai, ką mes, europiečiai, nesugebėme tinkamai įvertinti, yra tai, kad turime reikalą su kultūra, kurie visiškai kitokia negu mūsų vertybės. Tai yra kultūra ir tai yra komentaras, kurį man pateikė labai patyręs maltietis, diplomatas, kuris dirbo daugiausia šalise, e, kuriuose dominuoja musulmoniška kultūra kad e, dažnai tos šalis ES e, veiksmus e, dalyjantis vertybėmis vertina kaip grėsmę jų įsitikinimams. Ir aišku, jie daugiausiai kalba apie savo religinę, religinius įsitikinimus. Ir reikia pastebėti, kad yra netgi kultūrinių skirtumų tarp tų valstybių, todėl mes ir nesugebame uh, suprasti to nesuinteresumo, nes mūsų požiūrį, kuris sako, mes jūs remsime, kol jūs darysite e, viską pagal mūsų vertybę, tai netitinka to, kaip jie viską mato. Mes daug kartų esame turėję reikalų su arabiškos kultūros žmonėmis, dažnai reikia skirti daug laiko, ne kelių valandų. Pirmiausia, kad susidraugautum su jais, kad jie pasitikėtų tavimi, kad galėtum su jais kalbėtis Jiems atrodo, kad ES daro priešingai. Ji nori uh, užsimti verslų, bet pirmiausia nori primesti savo vertybės. Man atrodo, kad lankstumo klausimas, e, palaikant santykius su šiomis šalimis, yra svarbiausia. Ir, uh, pavyzdžiui, kalbant apie Tunisą, mes nepamatysime jokios pažangos šalyje, iš kitų šalių, kurios labai smarkiai atsilieka nuo Tuniso, pavyzdžiui. E, mes tikrai, jeigu nesalgsime kitaip, nepamatysime jokios pažangos. Ačiū, ponia Fenikai, dabar Gy Mišel Šovo. Ar jis yra čia? Ačiū, ponia pirminkė. Aš taip pat noriu, noriu pasakyti, kad nereikia skirti kaiminystės politikos nuo išorės politikos, nes yra tos užsienio politikos dalis. Reikia sveikinti visas dedamas pastangas, kaip minėjo kiti, kad dinamizuotume šią, padarytume ją dinamiškesnę šią politiką. Kiek kalbama apie mūsų partnerius ir rytuose, ir pietuose. Tačiau reikia nepamiršti ir šalių, kurios yra iš artimesnės rytų vidurio rytams, Kai kal, aišku, kad tai yra susiję ir su finansais, tačiau reikia stiprinti pasitikėjimą tarp kaimynių. Nes jeigu norime dirbti e, na, kartu ir suprasti tas vykstančias krizės, na, tai reikia su jomis bendrauti. Taip pat norėčiau padėkoti toms trims darbo grupėms, kurios pareigė konsultacinį dokumentą. Ir trečia, dėl kai kurių šalių narystės siekių. Ar reikia suteikti tą viltį? Žinoma, tai pagilintų mūsų santykius ekonominius, kultūrinius, saugumo Na, o kai reikia padėti ir pietų valstybėms e, kovoti saugumo srityje su, e, su terorizmo grėsmėmis. Per vidutinį ir mirkesnį laikotarpį tai bus e, svarbios rytis. Ačiū. Toliau Haidai Hautala. Ačiū pirmininkė. Kalbu Euronės parlamentinės asamblėjos perspektyvos kalbėjimas apie vertybės yra naudingas, tačiau turiu priminti, kad Europos politinės partijos aktyviai veikia rytų partnerystės srityje, jos turi didžiulę atsakomybę prieš savo partijas partnerės. Tos ES partijos turi kalbėti kalbą apie žmogaus teisų, teis, teisinės valstybės principus su savo e, partijomis partnerėmis. Ir pirmininkė turiu pasakyti, kad vienas didžiausių rytų partnerystės nusivylimų yra tai, kad jai nepavyko e, išlaikyti, e, atstatyti Europos saugumo. E, visai priešingai, ponas Kukanas visiškai teisingai pabrėžė, kad reikia stipresnio saugumo komponento karinystės politikoje. Ir norėčiau išgirsti, ką ponas Hanas mano apie tai ką daugiau Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai padaryti, kad užsibaigtų tie ilgi konfliktai. Nes jie e, tapo dar labiau užšaldyti negu kad e, Europos partnerystės pradžioje. Kaip mes galime labiau matomomis padaryti pasitikėjimo iniciatyvas. Antra, labai naudingas koncepcija komisijos dokumente ir pono Kukano pranešimo projekte yra poreikis kalbėti su kaimynų kaimynais. Tai buvo paminėta jau, kaip pasiekti pažangos santykiuose su Rusija, kuri tokį spaudimą daro mūsų partneriams. Ačiū, ponia Hautalai. Toliau Petras Auštrevičius, prašom. Kolegs. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš norėčiau mesti iššūkę dviems dalykams, kurie buvo išsakyti. Ir prieš tai turėčiau pasakyti, kad ALDE frakcija Europos kaiminystėje politiką mat, laiko svarbia priemonė užtikrinant stabilumą, klėstėjimą ir partnerystę šalia ir aplink Europos Sąjungą. Dabar dėl dalykų, kurie man nepatinka. Visų pirma, Europos kaiminystės politika nesukelia nestabilumo ir konfliktų ar konfliktų priežasčių. Kai kurios šalis meta iššūkį Europos kaiminystės politikai, Europos Sąjungos vertybėms ir turime kalbėti apie tai atvirai, nes kitaip mūsų diskusijos niekad nesibaigs. Antra, neturime būti tokie pesimistai vertindami kaiminystės politikos rezultatus. Taip, yra skirtingų dalykų, skirtingų tendencijų rezultatų, bet e, būkime. Uh, atviri, kalbant apie tos rezultatus, bent jau rytų partnerystės dalyje. Pagaliau turime šalių, kurios įsipareigojusios yra vykdyti reformas. Reformų šalius būtent ir yra didžiausias nestabilumo šaltinis. Tai turime pripažintis. Kolegos iš e, valstybių narių, žinoma, bendradarbiavimas su kaiminėmis e, regionuose, regioninis bendradarbiavimas ypač Parlamentinis bendradarbiavimas yra labai svarbus ir e, noriu paraginti jūs stiprinti savo veiksmus šioje srityje. Na ir pagaliau, kaiminystės politika nėra tiesiog vien tik tai ES užsienio politika. Norėčiau, kad komisija pateiktų daugiau pasiūlymų, kaip atverti daugiau sektorių bendradarbiavimui su e, kaiminėmis. Ar galime išspręsti migracijos problemas be bendradarbiavimo su kaiminėmis, priekyba, standartai ir taip toliau. Aš manau, kad dar yra daug e, tyrinėtinų aspektų. Ačiū Petrai. Pone Σακουράφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πολύ θετικό το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε... Κομισόρε, labai malonu, kad komisija nusprendė peržiūrėti kaiminystės politiką. Ir konsultuojasi su įvairiomis institucijomis. Laiko lieka nedaug, dėl to iškyla pakankamai daug problemų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus, kurie galėtų būti esminiai tolesnė diskusijoje. Reikėtų apskritai atsižvelgti į visuomenės interesus, o ne tik tai politikų ir verslo elito interesus Be to reikėtų peržiūrėti kai kuriuos esminius kaiminysės politikos aspektus, aiškiai suformuluojant politinę mūsų kaiminysės politikos viziją. Bendrasis konsoliduojantis dokumentas ir be to komisijos, pas, komisijos pasiūlymas dėl politikos peržiūros atsižvelgia į kaimininių regionų šalyse susidariusią kartais ir tragišką padėtį. Vyksta karai, vyrauja didžiulė įtampa, atsiranda daug, daug konkrečių problemų, tačiau kita vertus, galvojant apie pietinę ir rytinę kaiminystę, reikėtų suvokti, kad ir ES yra didžiulė takoskira požiūryje į rytų ir pietų kaiminystę. Ja reikia pasistengti įveikti. Kalbama apie bendrą kaiminysės politiką, tačiau neatsižvelgiama į tai, kaip į ją žiūrima pačioje ES. Ar pavyzdžiui Vokietija, kuri turi biudžeto perteklių, gali būti lygia vertė partnerė kitoms valstybėms kaiminystėje ar netgi pačioje Europos Sąjungoje. Taigi labai svarbu, kuriant naujas kaiminys politikos gairės, reikia turėti bendrą viziją. Visi Tikrai turite daug patirties, taigi paprašyčiau jūsų kalbėti po vieną minutę, o po to suteiksiu žodį komisijos nariui, ponės, jis prašau. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Mes baigėme susitarti, kad turime vadovautis bendromis vertybėmis su kaiminimis valstybėmis ir kad reikia atsižvelgti į geopolitinius aplinkosauginius aspektus, kadangi jie turi tiesioginės įtakos mūsų kaiminystės politikai ir taip pat turime atsižvelgti ir į uh, uh, at, atominio ginklo pavojaus grės, e, ginklo panaudojimo grėsmę. Taigi yra įvairiausių grėsmių Europos ir Azijos žemynė, ne tik tai turint omenyje Ukrainą, reikia bendradarbiauti ne tik tai su rytų kaiminystės valstybėmis, bet ir su pietų kaiminystėmis valstybėmis, pavyzdžiui, Tunisas yra minimas ne kartą ta šalis dabar pereina, e, vykdo perinamąjį laikotarpį ir jie reikia padėti. Ačiū Jums. Europos Sąjungai, sprendžiant e, tarptautinius klausimus, gali pavykti tik tuo met, kai bus dirbama su kaimynais e, artėja Rygos viršūnių susitikimas, kuris yra labai svarbus, ta prasme, kad neturėtume dar labiau nusivilti. Ir mums reikia užduoti tokį klausimą, ko norime pasiekti per Rygos viršūnių susitikimą. Ir mes kalbame apie bevizį režimą, apie vizų režimo palengvinimą ir norėčiau paminėti situaciją Maltoje. 75 tūkstančiai padniestrės gyventojų turi Moldavos, Moldavijos pasus. Ir reikalingas e, svarbus politinis taikinimas. Svarbu, kad per Rygos viršūnių susitarimą būtų priimtas sprendimas dėl vizų dėl Ukrainos, e, Gruzijos ir Moldovos. Toliau ponė Veržėta. Merci. Ačiū. Aš savo ruoštą taip pat norėčiau patikoti ponui Anu už jo įžanginį žodį. Uh, Bet šiaip kalbėdama apie feministinės politikos pažangą, da, aš nu, norėčiau pasidalinti savo nerimu. Čia pirmiausia, mes kalbame apie demokratijos stiprinimą ir apie žmogaus teisės. Čia aš galiu pritarti viskam, ką sakė ponas Šolts. Manau, kad da, e, Tai, kad Jordanijoje vykdom ir Egipte vykdomos mirties bausmės, tai yra labai liūdnas ženklas. Uh, Ir aš manau, kad, kad tai, kas matome Egipte, yra tiesiog masinės mirties bausmės vykdymas. Tunisas. Tenai prasidėjo arabų pavasaris ir nepaisant visų sunkumų, tenai tęsiasi perėjimas prie demokratijos. Kaip ir Pone Mogerinį, jūs puikiai žinote, kad ekonominė ir socialinė situacija ten yra labai temta ir kad kol kas dar jokia e, ekonominė socialinė reforma nebuvo įvykdyta. Ir jiems e, reikia paramos. Mes turime išgirsti pagalbos šauksmus vizų e, liberalizavimas. Tai yra klausimas susijęs ne vien su didesniu judumu. Ir e, aš manau, kad mes negalime reikalauti, kad Tunisas pasirašytų turėti misijos sutartį, jeigu mes negalėsime leisti šiems žmonėms laisvai judėti. Taigi reikėtų galvoti apie e, regioninį konfliktą. Ir aš raginu, ponia An, jūs, įsiklausy, jūs įsiklausyti į Tuniso e, šauksmus. Telegrafiškai labai trumpai, ponas Lopės. Aš manau, kad mes neturėtume paniuoti kaiminystės e, politikos su plėtros politika, nes darėme, praeitėje darėme tokią klaidą. Tai yra labai svarbu, jas skirti, kitaip padarysime klaidų. Ir kaiminystės politikoje reikia taikyti diferencijavimo principą. Tai reiškia, kad reikia suformuoti skirtingą požiūrį kiekvieną šalį į bendrą požiūrį į regionus. Tai, kas vyksta viduržymio jūroje, Tai yra problemas, kurios atsirado dėl to, kad mes nepakankamai daug dėmesio skiriame e, pietų kaiminėms. Libija, Sirija, Izraelis, Palestina. Tenai visur egzistuoja e, didžiulis e, padėties destabilizavimo potencialas. Aš manau, kad mes turime pakoreguoti visas savo priemonės taigomas e, e, kaiminams viduržymio jūros regione. Taip, negalime pamiršti ir rytų e, kaimynų. Panašu, kad esame apsupti šiuo metu ir aš manau, kad padarėme prie tiek klaidų ir apie tai reikia galvoti. Ponas Mešerič, ačiū Pone Pirinkė, aš norėčiau palankų, kad padėkoti pirmiausia, aš esu šešėlinės pranešėjas. Aš iš esmės pritariu jo mintims, jūs galite manimi pasitikėti. O dabar labai trumpai norėčiau pasakyti, kad mes kaminystės politikoje turėtume taip pat matyti galimybę prisijungti prie ES, jeigu mes e, norime tokią galimybę suteikti toms šalims. Tai gali būti net e, e, vidutinės trukmės ir galaikės trukmės perspektyva. Bet, bet vienaip ar kitaip, mes turime asociacijos susitarimus, laisvosios prekybos susitarimus. Tos sutartys buvo rengiamos galvojant apie tų šalių galimą narystę ES. Ir mes galvojame apie socialinius sąnaudas. Pagal esinės sutartys mes galėjome skirti lėšų joms iš struktūrinių, fo, kitoms šalims galėjome skirti lėšų struktūrinių fondų. Šios šalės, mūsų kaiminės dabar negali to tikėtis. Bet aš manau, kad mes turime labai aiškiai toms šalims pasakyti, kokiu keliu jos žengia ir koks gali būti galutinis tos kelionės tikslas. Ponas Bostinaro. Ačiū, ponė pirmininkė. Girmais komisijos nariai, jei mes norime, kad Rygoje vyksantis vadovų susitikimas būtų sėkmingas, mes turėtume pasimokyti iš to, kas įvyko Vilniuje. Ir rytuose, ir pietuose situacija labai pasikeitė ir ne gerąją pusę. Kaip tik atvirkščiai. Aš daugiausia kalbėsiu apie rytų partnerystę. Kągi mes šiandien matome? Matome, kad Rusija šiandien kelia tiesioginę grėsmę ES ir NATO šalims. Ir naujojo kaiminystės politika turėtų į tai atsižvelgti. Antra, ne tik Baltijos šalės Rumunija ar Bulgarija nerimauja dėl Rusijos grėsmės, bet yra ir kitos šalės. Dvi NATO valstybės ir dvi į NATO neįeinančios šalės nusprendė vykdyti bendrą projektą su Rusija. Ir trečias dalykas. tai yra Rusijos vykdoma propaganda, į kurią tikrąją penktąją koloną ir kenkia demokratinėms vertybėms. Ir plėtra, paskutinis dalykas, apie kurį kalbėsiu. Jei uh, bus nuspręsta visiškai neplėsti ES e, artimiausioje ateityje, tai pakenks mūsų patikimumui pasaulyje. Todėl manau, kad šią politiką turėtume peržiūrėti. Ačiū. Taip, mes norėtume, kad plėtros politika tai gyvuotų ir kad ji būtų patraukli. Ir komisijos narys apie tai, ko gero, kalbėjęs ir minėjęs tą penkių, penkerių metų pertrauką. Kai kas iš jūsų kalbėjo trumpiau, buvau priverstas jūs nutraukti, bet taip dėja atsitinka, kai vyksta ilgi posėdžiai. Uh, Vizų režimo liberalizavimas Ukrainai tai yra svarbus klausimas. Ir dar vienas pranešimas, Saruš Volskiai perims pirmininkavimą mūsų posėdžių po to, kai pakalbės ponas Han. Prašau, komisijos narys žodis jums. Labai trumpai. Diskusija parodė ir nacionalinių parlamentų atstovai puikiai supranta tai, kad labai svarbu susitikti ne tik todėl, susitikti ne tik todėl, kad mes nepažįstame vieni kitų labai gerai, bet kad e, suvoktume vieni kitų požiūrius. Taigi labai svarbu atsižvelgti į nacionalinį požiūrį ir į bendrą europinį požiūrį. Bet to šiandien reikėtų aiškiai pasakyti, kad iš komisijos ir mano paties požiūrio, vertinant, negalima dėrėtis, daryti nuoladų dėl europinių vertybių. Jos yra nepakeičiamos, negali būti švelnesnės ar griežtesnės mirties bausmės. Jinai yra arba ji yra atšaukiama. Kai kas teiravosi, kaip užtikrinti, kad mūsų europinės vertybės ir įsitikinimai įsitvirtintų ir mūsų kaiminėse valstybėse. Taip, kad nebūtų sulaukta kokios nors negatyvios reakcijos. Mes remiame kaiminių valstybių pilietinę visuomenę. Kasmet išleidžiame vis daugiau lėšų skatinti mm, nevyriausybinės organizacijas ir pristatyti europinės vertybės. Taigi kaiminių valstybių teikiama, teikiama parama turėtų padėti keisti požiūrį į europinės vertybės, nes tarptautinius investuotojus pavyks pritraukti į šitas valstybės tokiu atveju, jeigu įsibraus demokratija, e, nepriklausomai dirbs teismai, jeigu bus užtikrinta demokratija. Jeigu to nebus, tai nežinia, ar investicijos galės būti intensyvios. Bet to labai svarbus faktorius kovojant su nestabilumu yra ekonomikos raida. Būtent europinis model, modelis remiasi sustiprintų bendradarbiavimų ekonomikos srityje ir būtent tas bendradarbiavimas, bendros pastangos pasiteisina. Jeigu kalbėtume apie ekonominių santykių intensyvumą kokiame konkrečiame ekonominė regione, tai puikiai aišku, kur dar turime pasitempti. Pavyzdžiui, viduržymio jūros valstybių regione yra e, e, susidurėme su e, ES valstybių narių interesais ir dar 14 e, valstybių ir jeigu turime omenyje 42 valstybės, tai prekyba pavyzdžiui tarp ES valstybių ir tų 14 nevalstybių narių, tai ekonominė apyvarta sudaro tik tai 8-9 procentus o tarpusavyje tarptų valstybių vykstanti priekyba sudaro tik tai 2-3 procentus. Tai ir parodo, koks svarbus ekonominis, regioninis bendradarbiavimas, jis galėtų būti taikaus sambuvio vienas iš pagrindinių variklių Todėl mes turėtume skatinti regioninės iniciatyvas, pavyzdžiui, Magreb valstybių iniciatyvas. Tai yra mažiausiai išvystyta regioninė struktūra apskritai ir kad ji kūrėsi yra labai gerai. Tunise, pavyzdžiui, aš lankiausi praėjusią savaitę. Kai mes peržiūrėsime kaiminystės politiką, mes turime suvokti, kad mūsų partneriai patys turi imtis atsakomybės už savo šalies raidą. Tunise, pavyzdžiui, finansų ministras aiškiai pasakė, kad jeigu europiečiai mums neteiks finansinės paramos, tai tas Tuniso modelis gali sužlugti. Reiškia, viskas priklauso nuo mūsų Jeigu mes e, net ne, nemokėsime, tai toje valstybėje niekas nevyks. Bet juk atsakomybė turi tekti vietos valdžiai. Ji turi vykdyti reformas, imtis konkrečių priemonių, kurios padėtų pritraukti tarptautinės investicijas. Pavyzdžiui, prie Barcelonos konferencijoje mes e, galvojame aptarti šios klausimus su mūsų partneriais. Mes galime teikti paramą, tačiau už tas valstybės negalime atlikti jų darbo, kuris turi būti daromas ten, tačiau mes galime teikti paramą. Būtent taip reikėtų vertinti situaciją. Be to, vadovaujantis principu daugiau už daugiau, Tunisas iš tikrųjų nėra e, sudėtingiausioje padėtyje. Taigi Tunisas, Tunisas negalėtų skūstis, kad mūsų parama yra nepakankama. Ir trumpai norėčiau pakalbėti apie požiūrį į mūsų kaimininių valstybių kaimynus. Turiuomenė ne tik tai Rusija, bet ir Persų įlankos valstybės, Anapus Saharos. Iš tikrųjų, reikia daugiau ryšių, pastovesnių kontaktų, kadangi ES kaiminystės politika yra ir saugumo ir užsienio politikos sudėtinė dalis ir mes turime apriepti įvairias politikos sritis, kai kurios buvo paminėtos, pavyzdžiui, nebuvo paminėta energetikos politika, ji taip pat yra labai svarbus aspektas plėtojant kaiminystės politikos ryšius ne tik tai su pietų ar rytų regiono valstybėmis. Pavyzdžiui, Armenijos klausimas. Vėlgi mes turime pagalvoti, ar taikysime lankščią politiką e, Armenijos atžvilgių. Tiesiog Armenija buvo pasirengusi pasirašyti asociacijos susitarimą, tačiau patyrusi spaudimą akivaizdu E, iš Rusijos pusės, pusės apsisprendė kitaip. Prie ekonominės sąjungos prisijungusi Armenija tarsi ir parodė, kad yra suinteresuota sutartiniais bendradarbiavimo ryšiai su Europos Sąjunga. Mes iš tikrųjų dar kartą įsigilinome į E, situaciją ir kovo mėnesį dar kartą įvertiname mūsų bendradarbiavimo galimybės, atsižvelgdami taip pat ir į narystę, Armenijos narystę Eurazijos muitų sąjungoje. Ir artimiausių metų vėlgi galvojame apie įgaliojimus e, dėl galimybės pasirašyti kito susitarimo, kitą susitarimą su Armenija. Taigi mes turime suvokti, kokias politinės galimybės turi mūsų partneriai. Pastaruoju metu mes suvokėme, kad nors ir turėdami pakankamai e, plačių, ambicingų tikslų, atsižvelgdami į kitų valstybių lūkesčius artintis prie ES, vis dėlto turime ieškoti bendrų vardiklių, bendrų kelių, kaip šitos lūkesčius patenkinti. Kalbant apie Rygo susitikimą ir vizų režimo supaprastinimą, tai reikėtų pakartoti, kad vadovaujomės labai griežta metodika, pagal kurią vertiname kiekvienos valstybės kandidatūrą sušvelninti vizų režimą. Mes parengėme ataskaitas dėl Ukrainos ir kitų valstybių ir supažindinsime su tų apžvalgų rezultatais ir Tuose pranešimuose mes kalbame, kad e, yra galimybių valstybėmis suteikti e, galimybės laisviau keliauti, tačiau mes formuluojame ir konkrečias e, sąlygas, prielaidas, kaip pagrindą priimti galutinį sprendimą. Ir galiausiai norėčiau padėkoti už šią diskusiją ir patikinti, kad komisija vienodą dėmesį teikia ir e, rytinės kaiminysės valstybėms ir pietinės kaiminys valstybėms. Pagal mūsų struktūrą mes negalime kokiu nors prioritetų patys e, susikurti, kadangi pagal mūsų biudžeto nuostatas esame numatę finansavimą santykių 2-1 viduržėmio jūros regiono naudai. Ir mes nieko negalėsime pakeisti. Mes vienodą dėmesį galime skirti e, visomis, visoms valstybėms, jeigu turėsime ir vienodas finansinės galimybės. Žinoma, Komisijai labiausiai rūpi pastaruoju metu viduržymio jūroje vykstančios mm, katastrofos susijusios su migracijų srautais, e, su tuo, kad ten žūsta tūkstančiai žmonių ir mes turime atsižvelgti į tuos e, e, žmonių, tas žmonių kančias, kurios ten akivaizdžios ir mes turime kartu su tarptautinės organizacijomis atsižvelgdami į tarptautinę teisę veikti. Ir, žinoma, norėčiau, norėčiau paprašyti jūsų, kai diskutuojama šiais klausimais, visuomet turėti omenyje, kad situacija yra sudėtinga, susipina labai daug veiksnių ir kad nei viena institucija, nei atskiras asmuo neturi teisės padaryti sudėtingų klausimų dar sudėtingesniais. Mes turime veikti kuo aiškiau, paprasčiau, o tai padaryti ES mastu nėra lengva. Svarbiausias mūsų tikslas pasiekti rezultato. Diskusijų metu, tačiau padiskutavę ir prieimę sprendimus, mes turime padėti tiems žmonėms, kuriems reikia mūsų pagalbos išsikapstyti iš sudėtingos padėties ir, žinoma, pateikinti tų lūkesčius, kurie turi konkrečių lūkesčių artindamiesi prie ES. Norėčiau padėkoti visiems nacionalinių parlamento atstovams, kurie atvyko į šį posėdį, už jų pasisakymus. Uh, thank you very much, uh, Commissioner. Dėkoju komisijos nariui. Dar du žodžiai. Aš manau, kad ši diskusija parodė, kad kaiminystės politika yra nepaprastai svarbi ES politika. Šiai politikai dabar daromas e, spaudimas iš vairių pusių ir mes turime tęsti ambicingą politiką. Ir mes e, e, savo susitikimo pavadinimas formulavome peržiūrėtą kaiminystės politiką, bet juk peržiūrint kokią nors politiką galima e, ją įvairiai keisti, galima ją e, sušvelninti, galima sugriežtinti, galima kažko papildyti. Ir aš manau, kad mes e, pasisakome už tai, kad ši politika būtų stipri ir aiškiai, kad ji nebūtų menkinama nes e, tai yra būtina atsižvelgiant į labai sudėtingą geopolitinį kontekstą ir į būtinybę užtikrinti mūsų e, partnerių galimybės rinktis. Šiandien diskusijoje dalyvavo ir komisijos narys ponas Han ir kolegos iš nacionalinių parlamentų. Ne tik ES ir partneriai turėtų kalbėti apie kaiminystės politiką. Ne, Tai nėra Bruselio vien politika, tai yra ES politika. Visos ES ir tų valstybės narės taip pat turėtų suprasti, kad e, tai yra jų vykdoma politika. Todėl gerbėmiai nacionalinių parlamentų atstovai. Prisijunkite prie mūsų tam, kad mūsų kaiminystės politika, apie kurią kalbėjo komisijos narys, būtų stipresnė. Pirmą valandą vyks pietus 12 aukšte pakviestiems e, e, asmenims. Ir taip pat numatyti yra pietus visiems kitiems, bet jie vyks e, švediško stalo principu. Ir iki pasimatymo trečią valandą.